Dear colleague, we may start. Now we are in a quorum. Uh, let me begin by... Aš pirmiausia norėčiau pasisveikinti su visais ir pradėti nuo pirmininko pranešimų dėl sprendimų, kuriuos priėmė koordinatoriai vakar. Taigi, pirmiausia, pranešėjų paskirimas. Ponas Krisogonos paskirtas renkti pareiškimą apie pono Borgėcijo neliečiamybės gynyba. Pone Ferraro paskirta dėl Čiaba Molnar e, neliečiamybės e, panaikinimo. Pana Šembaski paskirtas Rolando Pakso e, imuniteto panaikinimo pranešimo rengėjų. Pona Regner paskirta pranešėja dėl tam tikrų įmonių ir jų filialų pajamų mokesčio atskleidimo. Toliau buvo atkreiptas dėmesys į e, rezoliucijų pasiūlymus pagal 103 darbo tvarkos taisyklių punktą, 133 darbo tvarkos taisyklių tinklą dėl uh, žurnalistinių šaltinių konfidencialumo apginimo. Tai yra skirta Dominik Bild. Ir taip pat e, yra, buvo kalbama apie OHEM ir Mara Bicoto išduot, iš paskleisto uh, pranešimo dėl konfidencialumo. Taip pat buvo kalbama apie e, pranešimą apie e, verslo teisės Europos struktūrą, e, įgytis ir perspektyvos. Tai buvo nuspręsta aptarti ateities posėdžiuose. Ketvirta, buvo sutarta atidėti e, nu, planą pasikviesti komisiją dėl konsultacijų apie tam tikrų stambių įmonių nefinansinės informacijos atskleidimo neprivalomųjų gairių e, apibrėžimo. Tai bus atidėta iki birželio 13-14 dienos. Toliau, bandomieji e, ir parengėmėjai veiksmai dėl teisėjų mokymo ir kokiu padariniu tai gali turėti tarptautiniu mastu. Ponas Zvieska ir ponas Radev iš EPP frakcijos tai pasiūlė, buvo nuspręsta, kad reikia imtis veiksmų dėl vadinamųjų pašto dėžučių įmonių, tai pasiūlė socialdemokratai ir buvo sakoma, kad reikia skatinti atviros programinės įrangos sistemą, tą pasiūlė žalėjai pagal e, procedūrą raštu. Šeštas punktas buvo nuspręsta prašyti e, organizuoti, leidimą organizuoti klausimą e, dėl e, biologinių technologijų direktyvos ir tai baigtų spalio mėnesį, agri komitetas būtų pasikvesęs ir galiausiai buvo paskisti, paskirti kolegos į darbo grupę dėl IIA įgyvendinimo, e, dėl geresnės teisėkuros. Pone Kaufman iš socialdemokratų frakcijos, pone Vikstrom iš Alde, pone Hautalai Žaliųjų, ponas Krisagolos iš Guoja ir ponas Zvotovski iš ECR frakcijos. Taigi, tokie pirmininko pranešimai. Nematau norinčiųjų pakomentuoti, todėl galime pereiti prie mūsų darbo atvarkės. 17 ir 18 punktai. Aš pats esu pranešėjęs šiais klausimais. Todėl dabar aš pereisiu kalb... į a, čekų kalbą ir kalbėsiu savo kalbą. Jedná se o návrh průběžné zprávy o návrhu rozhodnutí rady. Kalbame apie tarpinį pranešimą, apie tai, kaip valstybės narės įgyvendina 2010 m. protokolą dėl e, tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra. E, ir taip pat kalbėjome apie valstybių narių prisijungimą prie šio protokolą, išskyrus aspektus susijusius su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose. Taip pat kalbėjome apie uh, tai, kas aktualiausia mūsų komitetui. E, šie pranešimai buvo įvertinti iš skirtingų partijų perspektyvų, buvo nustatyta e, pateikimo pateikimo terminas. Kalbame apie tarpinį pranešimą, kurio tikslas apibriežti ar įvertinti tarybos ir komisijos poziciją šiek tiek ją pakoreguoti. Kalbame apie direktyvos dėl aplinkosaugos prieimimą ir apie tarptautinę konvenciją. Tarpinėme pranešime yra bandoma išskirti neigiamus aspektus šiuose tekstuose. Buvo, yra norima tiksliau apibriežti E, juridinę bazę, įvertinti skirtingas e, sistemas ir režimus taikomus, e, apibrėžiant atsakomybę už žalą susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra. Taigi taip, aš norėjau pristatyti Jums šį pranešimą, o dabar vėl pereisiu prie pirmininko pareigų ir nedelsdamas suteiksiu žodį kolegoms parlamentarams taip pat Europos komisijai ir tarybos atstovai. Pone Caruka gal norėtų pasisakyti. Good morning. Thank you. Um, the Commission welcomes the reports uh, of the rapport. Labai ačiū. Europos komisija e, sveikina pranešėjo pranešimų projektus Pirmiausia dėl to, kad ten yra įvardinti Europos komisijos ir koreper išskirti klausimai. Be to, apie tą problematiką kalbėjo e, pramonės atstovai, apie tai yra kalba pranešėjo, pranešimo pirmoje išnašoje. E, problematika yra susijusi su e, juridinė baze, taip pat kalba apie protokolo civilinės E, e, teismų bendradarbiavimu su civilinėse bylose klausimais. Yra kalbama apie tai, kad valstybės narės privalo e, ratifikuoti protokolą. Komisija bendrai pabrėžia, kaip ir pranešėjas, kad reikia užtikrinti vienodumą ir ES teisės nesusiskaldimą taip pat bendrųjų ES taisyklių veiksmingumą, pirmiausia, kalbant apie nukentėjusiųjų teisės dėl uh, mūsų aptariamos uh, taršos ir taip pat uh, turime apginti kitų suinteresuotų ir nukentėjusių pusių interesus. Europos komisija yra pasiryžusi toliau su taryba analizuoti dokumentus. Dar norėčiau išsakyti vieną paaiškinimą dėl pastraipos H. 2015-0136 projektas, tai yra pasiūlymas dėl neteis, necivilinių bylų bendradarbiavimo. Dėl ELD. ELD neapima avarijų, kurios neįeina į HNS konvenciją. Taigi šie straipsniai yra taikomi ne horizontaliai. Jeigu valstybė narė ratifikuoja protokolą, ELD toje valstybėje narė nebegalioja. Komisijos nuomonė ELD reiškia, kad įvykus avarijai, e, dalyvaujant HNS, ar, kur, per kurio metu įvyksta HNS tarša, Europos komisija E, pasveria HNS konvenciją su 2010 metais pakeistų protokolu, tada nebetaikoma ELD, o taikoma konvencija. Taip e, yra sukuriamas pagrindas konvencijos apibrieštai griežtai atsakomybė įgyvendinti ir tai yra pasakytina apie visas direktyvos ketvirtame priedė įvardytas konvencijas. Taip pat ir ta konvencija, kurioje kalbama apie žalą padarytą dėl užteršimo nafta. Okay, thank you for this remark. Ačiū už šią pastabą. Ponas Anderson. Thank you, Chair. I think this is a good report. Ačiū pirmininkė. Mano nuomonė tai geras pranešimas, kuris teisingai viską įvardina. Vinos. Norėčiau paklausti, gal komisijos atstovų. Man neramu, kad tas klausimas gali tapti kontroversiškas ir taryba visiems laikams užstrikti. Reikia būkštauti dėl to? Aš nenoriu sakyti, kad aš e, nepritariu šiam pranešimui, jis yra labai geras, jame daug gerų dalykų parašyta, bet e, kokiu laipsniu galima nervintis dėl tarybos pozicijos? Lai. Ar komisija galėtų atsakyti? Yes, well, we can reply. Ačiū, galime atsakyti dėl komisijos, tačiau taryba, aš manau, pati gali papasakoti apie savo vidaus procedūras. Europos komisija mano, kad pranešėjo pasilinkta kryptis yra konstruktyvi, joje siūlomas kompromisas dėl teisinio pagrindo Todėl čia, mano nuomonė, neiškils didelių skirtumų tarp Europos komisijos ir tarybos, kuriuos reikėtų suderinti. Kaip jau sakiau, Europos komisija yra pasirengusi tuo klausimu dirbti. Ta pati galime pasakyti apie ratifikavimo terminą. Jis yra nukeltas, kaip kad siūlo pranešėjas, todėl mes komisija esame pasirengę e, toliau dalyvauti dialoge, esame lankščiai nusiteikę. Iš tiesų, mes remiame e, šio protokolo ratifikavimą ir kuo greičiau, bet tą turi padaryti visos valstybės narės ES e, dėliai labui ir tai turi būti daroma e, vienodai. Ačiū. Deja, tarybos atstovų šiame posėdėje nematome, nors ir pakvietėme. Vienas pataisimas. Aš ką tik uh, išgirdau, kad per anglišką vertimą buvo pasakyta, kad terminas pateikti pakeitimus yra gegužės 27. O kalbant apie uh, čekišką variantą, ten uh, buvo pasakyta, kad balandžio mėnesį. Uh, thereby we can, we can close this point and we shall continue at 9. Galim baigti šį klausimą ir 9.30 tęsime posėdį, kai bus prasidės balsavimas. Mrs. Boutonnais wishes to, to say something? Allez-y. En fait, je, Monsieur le Président, chers collègues, je vous remercie. Pone Būton, pirmininkė, aš norėčiau pasisakyti dėl balsavimų. Na, pirmiausia, nėra išsamei išnagrinėtas 257 e, e, straipsnis, e, kuris leistų išbraukti TFP, tai yra susijęs su mūsų kolega Fos, po to reikėtų pasakyti, kad e, ponė Delvo po diskusijų paprašė išsamios analizės šio klausimu iš teisės tarnybos. Taigi noriu paklausti, ar buvo išnagrinėtas parengiamasis darbas susijęs su Nicos ir Lisabonos sutartimi, ar buvo išnagrinėtos panašios nuostatos. Iš tikrųjų nėra atliktas jokio, joks poveikio vertinimas susijęs su teismo reforma. Ir kokiu padariniu turės TFP panaikinimas. Ar jūs taip pat išnagrinėjote pasiekmes teismui ir pasiekmes, kurių atsiras padvigubinus teisėjų skaičių? Ir e, profesorius Falenkren Deus kuris yra teismo teisėjas, praėjusį mėnesį paskelbė mm, straipsnį. E, šis žmogus paskatino e, įvairius pasikeitimus e, teisme, pavyzdžiui, buvo sutrumpintas bylų nagrinėjimo terminas ir yra teigiama, kad teismo reforma buvo įvykdyta be pagristų priežasčių E, tai vyko skandalingai ir iš tikrųjų nebuvo jokio poreikio skubiai e, įvykdyti reformą. Ir ši reforma turėjo neigiamų padarinių. Ir e, teis, teismo teisėjai, taip pat teisėjai, taip pat mūsų kolegė Mepinto e, dėl to nukentėjo. Taigi aš manau, kad reik, e, buvo galima rasti kitokių sprendimų nei teisėjų skaičiaus dvigubinimas. Ir mes vis dėlto dabar turėtume atsitraukti, e, turėdami galvoje tas taupimo priemonės, kurių įmosi nacionaliniu lygiu. Todėl siūlau atidėti balsavimą šio klausimu, perskaityti profesoriaus Franklendeus e, straipsnį ir taip pat norėčiau, e, kad būtų surenkti ir klausimai su teismo atstovais. Ačiū. Merci, madame, de votre euh, objection et de votre. Ačiū, kolegė, kad, e, kad išreiškite prieštaravimą. Ačiū, kad prisakėte mums šį klausimą. Mes dabar turėsime balsuoti dėl balsavimo, nes jūs pareiškite prieštaravimą. Balsuosavimas prasidės 9.30, kaip ir numatyta, taigi kol kas trumpa pertraukėlė. E, kad ateitų visi tie, kurie ketina dalyvauti balsavimuose. Ačiū. Chers collègues, première chose, euh, il est 9h30 précise. Kolegos, jau 9.30, iš tikrųjų 9.31, prašau pasitikrinti, ar turite balsavimo korteles. Ar visi jas turite? Labai gerai. Girdėjote, kad mūsų kolegė pareiškė prieštaravimą tiems, e, kurių nebuvo salėje, priminsiu, kad mūsų kolegė paprašė atidėti balsavimą dėl jurisdikcijos perdavimo bendrajam teismui. Pone, ar jūs prieštraujate, ar turite problemų? Neturite balsavimo kortelės? Na, nieko. Mes tiesiog jūs žiūrėsime, gausite visą sekretoriato dėmesį. Taigi, kolegos, noriu paklausti, Ar kas nors nori pasisakyti, kad paprieštarautų kolegės argumentams? E, niekas, taigi dabar klausiu jūsų, ar sutinkate su kolegės prašymu e, atėti balsavimą. Kas pasisako už tai, kad balsuotume, kad būtų vis dėlto balsuojama? Prašau kelti rankas aiškiai, kad galėtume suskaičiuoti. Trylika už. Kas susilaiko? Vienas. Kas prieš? Kas prieš tai, kad šyrit vyktų balsavimas? Trys. 3, vienas sus, 3 už, vienas susilaikė, 3 prieš, taigi balsuosime dabar. Nous allons procéder au vote euh, des amendements. Pradėsime balsuoti dėl antro, trečio ir ketvirto pakeitimo. Kas už? Antras, trečias, ketvirtas pakeitimai kas už. Mm, nereikia turbūt skaičiuoti. Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. Pirmas pakeitimas kas už? Kas susilaiko? Kas prieš? Ačiū. Septintas pakeitimas kas už? Kas susilaiko? Kas prieš? Atmestas. Aštuntas pakeitimas kas už? Kas susilaiko? Kas prieš? Atmestas. Devintas pakeitimas kas už? susilaiko, kas prieš, atmestas. Dabar balsuosime dėl viso pranešimo projekto, balsuojame elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Non, non, non, non, non, non j'ai un souci, moi. J'ai un souci. Ça ne marche pas O, je vous suggère, j'ai un, un problème, qui d'autre a un problème? Euh, man kilo techninių problemų, kam dar kilo problemų? Na, jeigu jums tai nesukels nepatogumų, iš naujo pradėkime elektroninį balsavimą. Pradedame balsuoti. Il y a une... Ça y est Je ferme le vote. Balsuoti baigėme. O matome, kad jūs keliate ranką. 15 e, už, 4 prieš, niekas nesusilaikė. Pritarta. Dabar balsuosime dėl penkto pakeitimo. Kas už? Kas susilaiko? Kas prieš? Atmesta šeštas pakeitimas. Kas už? Susilaiko? Prieš? Atmestas. Dabar balsuojame dėl rezoliucijos, vartinis balsavimas, balsuojame elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Levatikliu. Balsuoti baigiame. 16 už, 4 prieš, pritarta. Sveikiname. Dabar įgaliojimai dėl dėrybų, balsavimas elektroninis, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 17 už, 3 prieš. E, sveikiname, šis klausimas baigtas. Ačiū. Dabar balsuosime dėl teisinio pagrindo.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 to dokumento dėl jurisdikcijos perdavimo e, bendrajam teismui kaip pirmajai e, instancijai ir dėl tarnautojų teismo panaikinimo. Mes, mūsų frakcija norėjo išbraukti du sakinius iš tos teisinės pažymos. Tai yra paskutinis sakinys e, pas, ketvirtame puslapyje, kur yra pasakyta, kad tai nesudaro teisinio pagrindo, nes konkrečiai nesuteikia Europos institucijoms galių priimti tam tikrus sprendimus. Mes tai išbrauksime ir taip pat yra ir penktame puslapyje, e, antroje įtraukoje. Paskutinis sakinys. Visi specializuoti teismai kurie yra įkurti, turi gyvuoti amžinai. Angliškai must be blessed with eternal light. Na, aš pritarsiu tam dokumentui, jeigu bus išbraukti tie du sakiniai, skaitant ir tą, kur kalbama apie amžinąją šviesą, kad teismai gyvos amžinąją šviesą. Merci, Monsieur Foss. Nous allons voter euh, dans la. Ačiū, ponė Fos. E, dabar pereiname prie balsavimo dėl pono Fos pranešimo. Kas už? Kas susilaiko? Kas prieš? Pritarta. Ačiū. Dabar ponios Hautala pranešimas. Ar turite kokiu nors pastabų? E, pirmininkė, jums leidus norėčiau trumpai paaiškinti, kad darbo grupė dėl administracinės teisės padarė nedidelių pakeitimų po to, kai šis pasiūlymas dar reglamento buvo pateiktas komitetui. Jūs žinote, kad šis pasiūlymas e, turi būti priedas prie rezoliucijos, kuria baigiamos diskusijos dėl klausimo žodžių. E, tema yra E, atvira, veiksminga ir nepriklausoma ES administracija. Darbo grupė nusprendė e, šiam pasiūlymui suteikti naują pavadinimą, nes mums atrodo, kad tai bus geriau atspindėtas e, pasiūlymo teisinis pagrindas. Tai yra sutarties dėl ES veikimo 298 straipsnis. Taigi, pa, mm, Dabar pavadinimas skamba pasiūlymas dėl reglamentų dėl atviros veiksmingos ir nepriklausomos ES administracijos. Ir iš tikrųjų kai sausio mėnesį vyko klausimai, buvęs Teisingumo teismo pirmininkas ponas Kūris e, taip pat patikė pastabų ir mes, mūsų darbo grupė nusprendė pakoreguoti 20 straipsnį dėl teisės gynimo priemonių ir teigiame, kad administracinė peržiūra neturėtų sukelti pavojaus, kad bus praleistas terminas pateikti ieškinį e, Teisingumo teismui. Taigi buvo įrašyti. Įrašyto tie du punktai, kurie tai paaiškina. Jų numeriai yra 33 ir 34 ir aš tikiuosi, kad mes galėsime šiandien balsuoti, tai patvirtinti ir aptarti tai plenarinėme posėdėje. Ir aš tikiuosi, kad visi supras, kad e, šis dokumentas buvo parengtas po labai ilgo darbo Europos parlamente ir tai yra mūsų dovana komisijai. Merci beaucoup, Madame Delou. On va d'abord passer au vote. Ačiū. Pirmiausia, balsuosime dėl klausimo žodžių, o po to dėl rezoliucijos šio klausimu. Taigi, klausimas žodžiu. Keldami rankas parodykite, kas už, e, kas susilaiko, kas prieš. Ačiū, pritarta. Dabar rezoliucija, kas už, kas susilaiko, kas prieš. Ačiū. Pritarta. Dabar ar ponas Džambovski nori pasakyti? Ne. Gerai, ačiū. Dabar kitas klausimas, 21 punktas, Madė Delvo pranešimas. Ar norite pasisakyti? Balsavimas bus elektroninis. Pradedame balsuoti dėl šio pranešimo. Elektronik, elekt... Elektroniniu būdu balsuojame. <laughs> Merci. Le vote clos. Balsavimas baigtas. Aštuoniolika už, du prieš pritarta. Ačiū. Sveikiname ponę Delvo dabar. 20, 23 punktas paprastas balsavimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 23 punktas, pono Fos pranešimas, ar norite pasisakyti, ponė Fos, ne? Kas už šį pranešimą, kas susilaiko, kas prieš, pritarta. Kas prieš? 3 prieš. Pritarta. Man atrodo, kad balsavimai baigti. Labai ačiū. 5 minučių pertrauka prieš perinant prie kito klausimo. Ne, iš tikrųjų 15, 15 minučių pertrauka, nes mūsų klausimai prasidės 10 valandą. Ačiū.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

Uh, dear colleagues, Brangus kolegos, brangus svečiai, labas rytas. May we begin welcome. Pirmiausia, Norėčiau pasisveikinti su visais ir pasveikinti visus atvykusius į mūsų robotikos dirbtiniam intelektui e, skirtam seminarui ir noriu pasveikinti svečius. Aš įvardysiu juos, e, kai suteiksiu žodį ir noriu kartu pasveikinti kolegę, ponę Delvo, kuri vadovauja robotikos klausimų darbo grupiai. Viena pirmųjų prelegentų profesorė Venderhorst turės išvykti anksčiau ir todėl norėčiau kreiptis į Vienos universiteto profesorę Kristianą Venderhorst, kad šioji pakalbėti apie robotiką, dirbtinį intelektą ir vadinamosius mašinų mašinoms kontraktus, sutartis. Labai ačiū, ponė pirmininkė, labai ačiū, kad e, mane pasikvietėt į šį, šiuos klausimus. Iš tikrųjų, taip, robotikos, e, dirbtinio intelekto, mašinų mašinoms kontraktus sutartis yra labai plati tema ir aš galėčiau kalbėti apie tai valandų valandas, bet aš tada tiesiog e, atrinkau keletą šio klausimo aspektų, ties kuriais e, apsistosiu, tikiuosi, kad kiti apie juos nekalbės. Ir čia pirmiausia pakalbėsiu apie vartotojų sutartis. Pirmiausia, kas yra tie mašinų mašinoms kontraktai ar sutartys? E, nes pagal dabartinius įstatymus mašinos nėra juridiniai asmenys ir tokiu būdu e, ir sutartis sudaromos tarp mašinų nėra sutartis e, teisinė prasme. Kai yra mašinos, viena mašina parduoda, kitai, kuri perka. Bet ką, ką reiškia toji savoka? Dabar tiesiog įsivaizduokim keletą uh, scenarijų. Pirmas scenarijus, sakykime, Carol mm, e, ieško mm, internetinėje parduotuvėje, bylo internetinėje parduotuvėje ir ji aptinka mėgstamą e, šampaną, gerą kainą ir toliau dabar uh, bilo e, tos e, automatizuota e, sistema tikrina, ar, ar dar yra to šampano butelių ir panašiai. Ar čia dabar kalbama apie sutarties sant, santykius, tai ne. Čia kalbama apie elektroninę priekybę. Nes Čia šiuo atveju kalbama apie tai, kad e, vėlgi yra fizinis veiksmas, tai yra Karol nuspaudžia mygtuką ir panašiai. E, e, čia tokie klausimai, kaip tada nustatyti, kad iš tikrųjų Karol pateikė užsakymą, kad čia niekas neįsikišo į šitą užsakymo veiksmą. Čia šiuo atveju nieko, nieko ypatingo. Toliau pažvelkim į antrą scenarijų. E, Karol yra e, tiesiog apsėsta kompiuterių mokslų, ji programuoja savo kompiuterį, kad šis stebėtų, kokios kainos e, prieinamos, sakykime, bylo toje E, toje e, elektroninėje krautuvėlėje ir vėlgi automatiškai ji tada gali gauti informaciją apie kainas. Ir čia šiuo atveju e, kompiuterio automatizuota sistema veikia. Tad čia galutinis žingsnis iš tikrųjų atliekamas programos ir vėlgi užsakymą pateikia mašina, šiuo atveju e, kompiuteris e, pagal tam tikrą e, prietaiką. Bet tai irgi nėra mašinų, mašinoms sutartys Dabar kalbama apie tai, kad tokie kontraktai bus susiję su šimtais milijonų, milijardų dolerių. Bet čia iš tikrųjų vėlgi mm, e, greičiausia e, mašinų mašinoms kontraktai tai e, būtų trečias scenarius. Pavyzdžiui, karo įsigyja, įsigyja pažangų, tokį labai pažangų elektroninį šaldytuvą, kuris, kurį pagamino Polas, o pardavė Selį. Ir kuris automatiškai vėlgi užfiksuoja, kas jame yra ir kartu automatiškai tas šaldytuvas ieško internete, sakykime, įvairių prekių geromis kainomis. Ir vėlgi viskas automatizuota būna, užsakant tokias prekes. Dabar jau e, tokių e, atvejų būna ir čia e, galima kalbėti ne vien tik tai apie šaldytuvus, bet ir automatizuotus automobilius, kurie, sakykime, patys užsako atsarginių dalių ir panašiai. Tad čia jau dabar galima kalbėti apie tokį standartinį mašinų mašinoms sutarčių atvejį. Uh, čia e, tokie e, kontraktai e, įtraukia tris šalis. Yra mašinos savininkas, yra e, gamintojas, programuotojas tos mašinos ir trečioji šali, šalis. Gali būti tam tikras pamatinis e, kontraktas tarp to C ir B. Pavyzdžiui, tam tikras tarpininkas, gali būti vėlgi tam tikras kontraktas tarp C ir B ir vėlgi tam tikras tarpininkas. Bet tie dabar tokie pamatiniai kontraktai tarp C ir B ir tarpininko, tai kyla klausimas, ar būtent tokius atvejus apriepia dabartiniai teisė, ES teisės aktai. Dabar pasižiūrėjus į ES e, vadinamosios elektroninės priekybos e, direktyvą, čia, e, kurioje kalbama apie iki sutarties sudarimo laikotarpiu pateikiamą informaciją. Toliau dar yra vadinamoji vartotojų teisų direktyva. Tai toji e, direktyva buvo parengta neturint galvoje, kad bus mašinų mašinoms sutarčių e, dėl įvairių priežasčių, mm, dėl tam tikrų dalykų. Toliau yra direktyva skirta Mm, nesažiningų, nesažiningoms sutarčių sąlygoms ir čia valstybės narės e, šiaip jau e, turi tiesiog spręsti, kaip tą direktyvą pritaikyti, perkeliant į nacionalinę teisę, e, pritaikyti mašinų mašinoms sutartims. Tad vėlgi gali būti E, tam tikrų pažeidimų ir tada kas atsakys už tuos pažeidimus. Ir tam yra vadinamoji gaminio, atsakomybės už gaminį direktyva. Tačiau e, vėlgi, kiek galima kalbėti apie to, e, būtent kiek ta direktyva šiaip jau garantuotų ekonominę žalą. Na, o toliau dabar vartotojų pardavimo direktyva dar yra. Tai atsižvelgiant vėlgi į trečiąjį scenarijų, tai vėlgi ar čia, kaip sakant, atsakomybė tenka Karol, ar vėlgi gaminio, jos turimo to gaminio konstrukcija, dėl jos atsirado klaidų. Uh, Bet vėlgi ir dabartinė ES vartotojų pardavimo vadinamoji direktyva neatsižvelgia į būtent tokius scenarius. Toliau direktyvos projektas dėl skaitmeninio turinio pateikimo. Čia e, vėlgi ji neapriepia daugumos e, prietaikų ir todėl dabartinės direktyvos projektas vėlgi neprieps tokių atvejų. Na ir dabar tie tokie e, saugikliai, kaip, sakykime, informacija pateikiama iki e, sutarties sudarimo, gali būti nepakankama, nepakankami. Tad e, dabar vėlgi sudarant pamatinius e, e, su kontraktus, ties, ap, pasitelkiant ar ne tarpininką ir vėlgi čia nenumatyta atsakomybė, sakykime, gamintojams ar programuotojams tokiu atveju, jeigu, jeigu kas nors nepasiteisina arba kyla žala. Na ir dar galim pažengti tolimesnį žingsnį, panagrinėti ketvirtą scenarijų, nes tas ketvirtas scenarijus ir susijęs su dirbtiniu intelektu, robotais. Įsivaizduokim, kad Karl įsigijo labai pažangų elektroninį um, šaldytuvą, kurį pagamino Polas tas šaldytuvas e, saveikauja su įvairiais kitais elektroniniais e, prietaisais, tokiu kaip elektroniniu kalendoriumi, kitais prietaisais. Ir po mėnesio tas šaldytuvas viską tada jau žino apie Karol ir tiesiog e, užima vis daugiau jos erdvės kartu e, vėlgi sužino apie Karol e, įgūdžių, tai yra jos preferencijas, jos pomėgius ir panašiai, ir perima tiesiog visus pirkinius. Na ir dabar asmenys čia dalyvaujantis tie patys kaip ir pagal trečią scenarių, tačiau tie asmenys sutarties uh, šalis mažiau kontrolės turi. Bet kuo dabar skiriasi tas ketvirtas scenarius nuo trečiojo teisinė prasme? Tad dabar e, vėlgi e, sudaromi sutartiniai santykiai plačiau ir čia neapsiribojama tik tai atvejais, e, kurie patenka į pamatinius scenarius, pamatinius kontraktus Bet e, vėlgi tada iškyla reglamentavimo klausimas ir panašu atsakomybės klausimas, bet čia e, tais klausimais kalbės kiti kolegos. Ir apibendrinsiu dabar. Kai mes dabar e, kalbam apie vartotojų sutartis, tai vėlgi e, čia labai daug įvairių modelių yra. Sandoriai sudaromi pamatinių E, kontraktų pagrindų, dalyvaujant tarpininkams. E, tok, e, vėlgi yra tarpininkai, platformų, platformos įvairios. Antai yra tarpininkai, tarp, tarpinės platformos, kurias jau gamintojas paprastai būna apibrėžęs šiuo atveju, sakykime, šaldytuvo gamintojas ir čia vėlgi įvairios grandinės dalyvauja toj e, platformoj, schemoj ir galbūt e, e, vėlgi tai taip. Galbūt reikės daugiau reglamentavimo tam, kad būtų galima padalyti to lygiai riziką. Riz, ir kad būtų galima apsaugoti tam tikros dinamiškos kainodaros modelius, e, tarpinės e, platformas. Tad iš tikrųjų reikės daugiau reglamentuoti šią sritį, nes dabartinės atsakomybės taisyklės nepakankamos, galbūt jas reikės iš naujo įvertinti. Taip, aš turiu nedaug laiko ir žinau, kad e, daug dar bus galima pasakyti apie tarpinius, tarpinės sutartis ir būtent e, automatinį, tai yra ar dirbtinį intelektą. Ačiū už tai, kad mane pasikvietė. Uh, um, we... Ačiū. Manau, kad jau dabar, kadangi ji turi išeiti, galėtume pateikti jai klausimus. O klausimus kitiems pranešėjams pateiksime po to, kai jie pasisakys. Taigi, ar kas nors turėtų klausimų? E, profesoriai? Taip, ponė Delvų. Ačiū, ponė Svoboda. Ačiū, Kristina, už tokią įdomią prezentaciją bet e, aš turiu dėl jos klausimų. Jūs sakėte, kad sutarčių teisę galbūt reikėtų persvarstyti. Atsakomybę reikėtų naujai apibriežti. Ką jūs siūlote? Gal galėtumėte šiek tiek detaliau paaiškinti, ko reikėtų? Ar reikia mašinoms sukurti juridinio asmens statusą? Ką jūs apie tai galvojate? Um, so, uh... Taip, jūs kalbate apie tai, ar reikia elektroninio asmens, subjekto. Mano asmeninė nuomonė yra tokia, aš pati jau neturiu laiko detaliai aptarti, bet aš asmeniškai matau, kad tiems modeliams, kuriuos mes dabar kūrėme plačių mastų IOT kontekste, sakyčiau, kad tikrai ne. Labai daug problemų yra tačiau jos išplaukia iš skirtingo ligmens. Jos e, išplauks iš to, kad rizika bus nevienodai paskirstita e, didelėse pagrindų sutartyse e, su tarpiniais mechanizmais. Jeigu nėra pakankamai apsaugos pavieniam vartotojui beveik nekontroliuojama yra tai, kas iš tiesų vyksta, kaip pasirenkami tiekėjai, kaip suskaičiuojamos kainos ir panašiai. Taigi šiame kontekste, aš manau, kalbėti apie elektroninę subjektą nereikėtų. Elektroninio subjekto klausimas iškils, kai pereisime prie pažangesnių modelių ir sutarčių tarp jų, kai turėsime mašinų, kurios bus tokios pat automatiškos kaip žmogus, bet tada atsiras atsakomybės toka. Gamintojas paprastai negali būti atsakingas dėl atsakomybės direktyvos e, projekto. Pardavėjai paprastai neneša atsakomybės, taigi e, be abejo iškils e, e, atsakomybės stoka. Yra labai daug modelių, kaip tą stoką panaikinti, kaip apibrėžti, kas už ką atsakingas. Iš esmės išvelgime dvi pagrindinės tendencijas. Pagal pirmą tendenciją mąstantieji sako, kad sukurkime naują griežtos atsakomybės pagrindą. Ir tada kyla klausimas, ar turėtų būti dėmesys telkiamas į savininką ar į gamintoją. Be to, pabandykime tai įgyvendinti, sukurdami privalomos atsakomybės draudimo schemas. Aš manau, kad toks būdas būtų geriausias. Tačiau yra ir kita tendencija, kuri sako, kad reikia kažko panašaus kaip elektroninis subjektas – reikės tada kažkokios itin pažangios mašinos, automato, kuris turės juridinio subjekto statusą. Tam automatui galėsime paskirti tam tikrą turtą. Ir jeigu toks automatas e, sudarys sutartį, kuri nepatinka vartotojui ar savininkui, tai savininkas galės paduoti automatą į teismą. Arba trečioji sutarties dalis galės paduoti automatą automatą į teismą. Man atrodo asmeniškai, kad to nereikia, tai sukurtų tik tai dar vieną nereikalingą kompleksinį lygmenį. Nemanau, kad būtų galima pasiekti daugiau negu sudėtinga a, atsakomybės draudimo plus schema. Aš manau, kad taip mes spręstume problemas susijusias su griežta atsakomybės apibrieštimi ir griežtos atsakomybės draudimo plus schema. Aš nemanau, kad galime sukurti juridinio asmens statusą, bent jau sutarčių kontekste. Indeed, um... Labai ačiū. Panas Liubretum. Merci. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už prezentaciją. Ji buvo labai įdomi ir labai aiški. Besiklausydamas padariau tokią pat išvadą kaip ir ji. Todėl aš ją galiu tik pagirti, ne tiek klausimą pateikti. E, išmintingų robotų puikus pavyzdys yra e, išmintingas šaldytuvas, kuriame saugomas šampanas pats automatas, pati mašina užsako papildomų butelių, kada tik reikia. O rimčiau kalbant, gali būti, kad iškils mašinos funkcionavimo problemų, kas už ką bus atsakingas. Egzistuoja du sprendimai, kaip ponė ką tik pristatė. Galime sukurti tą elektroninio subjekto statusą. Aš asmeniškai tokį sprendimą vertinu kaip revoliucingą ir pritrenkinti. E, mes e, suabejotumėm, ar galima e, teisminė tvarka persiekoti mašiną ar automatą, būtų gana keista. Ir kitas pasiūlymas būtų klasikinis, ir pranešėjai apie tai kalbėjo, turime išsaugoti gamintojo ar mašinos savininko atsakomybę. Priklausomi nuo to, su kokia problema susidurėme. Be abejo, turi būti numatyta papildomo esminio nesatsakomybės draudimo sistemą. Manau, kad toks argumentas būtų racionalesnis ir aš pritariu tam, ką jis šiandien mums pasiūlė. Bet kokiu atveju labai ačiū už tokią pristatytą medžiagą. Uh, Ar profesor Venderhos norėtų atsakyti? Atrodo, kad ne. Well, uh, Labai ačiū. atsakomybės klausimas užgožia visus kitus mūsų svarstomus klausimus. Atsakomybės tema iškyla sutarčių srityje, dar dažniau e, papildomų sutarčių srityje, kai kalbama apie roboto padaromą fizinę žalą. Taigi tai yra toksai visą apimantis klausimas. Ir kaip aš jau sakiau, Pati manau, kad elektroninio subjekto mums nereikia, turėtumėm pagalvoti apie labai griežtą atsakomybės plus draudimo sistemą, kuri būtų sudėtingesnė. Aš norėčiau pasakyti, kad paprastai šiuose diskusijose elektroninio subjekto tema iškyla į priekį. Bet tuo pat metu egzistuoja daug tradicinių problemų susijusių su e, sutartimis tarp automatų elektroninėme pasaulyje. Neretai tos tradicinės problemos yra lengvai pamirštamos. Apie autonomišką sprendimų prieimimą, apie uh, sutarčių sąlygų tenkinimą, kainodaros principus. Taip pat apie konkurencijos teisę turime kalbėti. Paprastai egzistuoja tarpininkas, kuris nusprendžia, kas yra tiekėjas kas nėra tiekėjas, kas derasi e, kaina, dėl kainų, kurias galų gale vartotojai turės sumokėti. Aš norėčiau pabrėžti, kad e, diskusija apie elektroninį subjektą ir atsakomybės schemas yra labai svarbi. Tačiau nepamirškime, kad egzistuoja labai daug tradicinių problemų, įprastinių problemų susijusių su sutarčių teisė, konkurencijos teisė. Ir jos e, taip pat yra aktualios ir sutartims tarp automatų ar mašinų. Mes turim tiesiog užtikrinti pakankamą vartotojų apsaugą. E, Mrs. Komodinį. Pane Komodinį. Dėkoju pirmininkė. Aš suprantu, kad čia dėmesį skiriame e, būtent fiziniai žalai, jeigu tokia yra padaroma. Ir kalbame apie atsakomybę už tokią fizinę žalą. Tačiau jūsų pateiktose pavažiuose yra kalbama apie automatus ar mašinas, kurios gali mokytis, kurios viena su kita palaiko ryšį. Ir taip jos gali suprasti savo savininko ar šeimos, kuriai ta mašina tarnauja įpročius. Taip pat egzistuoja mašinų, kurios gali, kaip jūs sakėte, pačios užsakyti e, šampano butelius iš internetinės parduotuvės. Bet renkiant visus tuos asmeninius duomenis, mašina suvirškins visus jūsų asmeninius duomenis. Ar nereikės kažkam ir už tai būti atsakingam? Mes kalbam apie fizinę žalą, bet pagalvokim ir apie asmens privataus gyvenimo apsaugos problemas, asmens duomenų apsaugos problemas, mano nuomonė, ir apie tai reikėtų pagalvoti. Well, absolutely. Um... Taip, žinoma. Tai nėra e, problema, kuri iškyla būtent tik tai e, E, dirbtinio intelekto ar mašinų tarpusavio sutarčių srityje. Visame interneto pasaulyje ši problema egzistuoja. Net be sutarties, net be roboto ar dirbtinės, dirbtinio intelekto mus supa daug sumaniųjų daiktų, kurių galimybės atskleisti mūsų asmeninis duomenis ar e, sugriauti mūsų gyvenimo privatumą yra gana didelis. Taigi aš visiškai suprantama, kad reikia ieškoti šiai problemai sprendimo. Ir tai bus tikrai nelengva. Bet visa tai yra neatskiriama susijęjamumo, technologinio susijęjamumo dalis šiais laikais. Tai nėra uh, kažkoks ypatingas E, ypatinga mašinų tarpusavio sutarčių ar dirbtinio intelekto problema. Nors aišku, dirbtinis intelektas gali tik tai pasunkinti šią problemą, bet ji jau egzistuoja. Pane Delvų. Pratesant jūsų mąstymą. Taip pat iškils duomenų nusavybės klausimas. kaip jis bus sprendžiamas sutartyse tarp mašinų. O kas mokės, kaip mokėsime už uh, paslaugas? Galima mokėti pinigais, galima mokėti duomenimis. Kaip jūs įsivaizduojate tai e, mašinų tarpusavio sutartyse? Arba bendrai, apie ką, dėl ko reikia sukti galvą? Mokėjimo duomenimis klausimas ir duomenų nuosavybės klausimas. Neišriškėja tik tai mašinų sutarčių kontekste. Mes kalbam taip pat ir apie mašinų automatinį sujungimą. Pavyzdžiui, jūs turite e, automobilį, jis kaupia duomenis apie jo vartojimą. Tie duomenys yra perdodami trečiosiom šalims, jeigu automobilis yra sumanus. manus. Taigi nereikia čia kažkokių ypatingų sutarčių. E, griežtai kalbant, automobilis sutarties su niekuo nesudaro. Tiesiog mašina komunikuoja su kita mašina ir taip perdoda duomenis. Būtent apie tai mes čia kalbame. Mokėjimas duomenimis ir duomenų nuosavybė Šį klausimą Europos komisija yra bandžiusi spręsti, pateikdama pasiūlymą dėl sutarčių e, skaitmeninio turinio srityje. Komisija padarė, e, pasirinko poziciją, kad sutartis, už kurias yra mokama skaitmeninėmis duomenimis, asmeniais duomenimis, e, turi tokį tokį pat statusą, kaip ir sutartys, kurios, už kurias yra, kuriuose yra mokama pinigais. Aš manau, kad tai yra teisingas žingsnis. Turime aiškiai suprasti, kad duomenys tampa nauja valiutos rūšimi. Tačiau turime suprasti, kad jeigu vertiname duomenis kaip valiutą, kaip atsiskaitimo rūšį vartotojas ar pirkėjas duomenis, duomenimis sumoka už paslaugas ar prekes, tada iškils e, daug sunkumų su duomenų apsaugos teise. Pagal duomenų apsaugos teisę pavienis asmuo turi teisę E, atsijimti sutikimą, kad jo asmeniniai duomenys būtų naudojami. Tai visuomet buvo traktuojama kaip duomenų apsaugos teisės kertinis akmuo. Visuomet dominavo nuomonė, kad tos teisės atsijimti sutikimą negalima panaikinti. Ir dabargi dar, jeigu mes, jeigu į tai pažvelgsime iš kito kampo, Jeigu pagalvosime apie asmeninius duomenis kaip atskirą subjektą ir jeigu mes pagalvosime, kad tais duomenimis galime prekiauti, tada bus labai sunku apibriežti sąsają su uh, pavienio asmens teisę atsijimti sutikimą naudotis jo asmeniais duomenimis. Iš pirmo žvilgsnio visa diskusija apie duomenų nuosavybę atrodo tarsi daugiau teisų suteiktume asmeniui, tarsi uh, pavienis žmogus suteikiantis duomenis vaidina pagrindinį vaidmenį, bet iš tiesų viskas gali būti atvirkščiai. Gali būti, kad netiesiogiai, jeigu pagalvosime apie visus padarinius, asmuo neteks teisės atsijimti sutikimą naudotis jo asmeniais duomenimis ir juos perdirbti. Tai būtų e, atsisa, jeigu, tai, jeigu asmeniai duomenys būtų naudojami kaip atsiskaitimo forma, tai turbūt žmogaus teisė atsisakyti uh, E, leisti naudoti jo duomenis dinktų. Tai ir yra šio proceso neigiama pusė. Ačiū. Dėkoju profesoriai už tai, kad atvyko į mūsų posėdį. Ačiū už atsakymus. Dabar periname, suteiksime žodį mūsų antram svečiui, ponui Pavel Kvietkovski. Jis dirba Gesel advokatų kontoroje Varšuvoje. Jis kalbės apie sutarčių teisę ir atsakomybę robotikos rytyje. Žodis jums. Ačiū, pirmininkė. E, kaip žinote, mano pirmas tikslas čia yra e, pakalbėti apie e, sutarčių teisę ir atsakomybės klausimą robotikos rytyje Antras mano tikslas yra entuziastingai pakalbėti apie reglamentą, kuris e, dabar yra svarstomas. Ir mano teigiamas požiūris į reglamentą E, yra nulemtas to, kad mes kalbame apie civilinės teisės klausimus, tai yra apie tą teisės dalį, kuri yra milžiniška. Mano profesorius, mano dėstytojas kažkada yra pasakęs, kad ši teisė yra susijusi su kiekviena žmogaus veiklos rytimi, su kiekvienu veiksmu, kai įsigijate lėktuvo biletą, kai įsigijate kostiumą, jūs susidurite su civilinės teisės aspektais. Kitaip tariant, galima būtų teikti, kad šiandien čia mūsų svarstomi dalykai, civilinės teisės klausimai yra lik meilė toje senoje dainoje, tai jie yra visur aplinkui mus. Taigi dėl to aš čia vadovaujuosi teigiamų požiūrių, apie jį pakalbėjęs perėsiu prie pagrindinio savo šiandienos e, tikslo, tai yra atsakomybė robotikos rytyje. Prieš Atvykdamas čia turėjau galimybę mm, pakalbėti, aptarti neseniai Lenkijos sistemoje padarytus pakeitimus, taip pat ir informacinių technologijų aspektus susijusius su priekyba akcijomis Varšuvos akcijų biržoje. Mano kolega atkreipė mano dėmesį į labai įdomų dalyką akcijų priekyboje, mm, apie jį aš kalbėsiu ir savo šios dienos prezentacijoje tai yra didelio dažnio priekyba. Tai yra e, tie dalykai, kurie vyksta dabar. Tai reiškia, kad mes nekalbame apie būsimus įvykius, kalbame apie tai, kas egzistuoja dabar. Kasgi yra ta didelio dažnio priekyba arba sandoriai? Tai yra algoritmų pagrista, pagrista priekyba akcijų biržoje. E, iš tikrųjų yra vienu metu atliekama labai daug trumpalaikių sandorių. Iš esmės juos atlieka algoritmas. Ir kyla klausimas, kodėl brokeris pasitelkė programą ar algoritmus užuot pats sudarė sandorius. Atsakymas yra labai paprastas. E, algoritmas gali atlikti tiek daug sandorių, kokių niekada nesugebėtų padaryti žmogus. Žmogus negalėtų tų sandorių atlikti taip greitai kaip kompiuterinė programa. Be to, e, kiekvienas tas sandoris duoda labai nedaug pajamų, o kompiuterinė programa e, akcijų biržoje gali sudaryti milijonus sandorių. E, bet ši koncepcija kelia tam tikrų klausimų, bazinių klausimų ir problemų. Pavyzdžiui, ar tokie sandoriai, tokios sutartys galioja. Taip pat kyla ir atsakomybės klausimas, kalbant apie pirkimo sutartis. Turėdami galvoje šį pavyzdį, turėtumėte pripažinti, kad iš esmės čia sutartį sudaro algoritmas, o brokeris galbūt net neprižiūrėjo, ką daro algoritmas. Taigi, turėdamas galvoje šį pavyzdį, paklausiau savęs apie tokią situaciją, kai sutartį sudaro robotas. Čia kyla kitas klausimas, ko reikia, kad sutartis būtų sudaryta. Kaip žinome, Čia reikia asmens, kuris yra veiksmu, veiksnus teisinių požiūrių, asmens, kuris gali naudotis savo teisėmis. Tai yra baziniai ir labai gerai žinomi dalykai. O svarbiausias dalykas yra tas, kad e, norint sudaryti sutartį, reiš, reikia pareikšti ketinimą. Pavyzdžiui, e, Anglijoje būtų kalbama apie ofertą ir akceptą. Tai yra labai panašus dalykas kaip e, ketinimo pareiškimas. Mes turime galvoti, ar robotas, mašina, algoritmas gali pareikšti ketinimą. Ir čia reikėtų atsižvelgti keletą dalykų. Robotas, rodantis ketinimą e, sudaryti sutartį savo vardu, e, Na, mes jau sakėme, kad tai dabar atrodo kaip mokslinė fantastika, nes robotas nėra teisiškai veiksnus, jis nėra pripažįstamas teisės sistemos ir jis negali savo vardu sudaryti sutarčių. Tačiau viskas tampa daug sudėtingiau, jeigu pradedame galvoti apie robotą, mašiną arba išmanųjį šaldytuvą, kuris buvo minėtas ankstesnėme pavyzdėje, jeigu ta mašina pademonstruoja ketinimą sudaryti sutartį kažkieno kito vardu. Ir programavimas yra pažengęs ir mes dabar galime skirti e, autonomiškus robotus, kurie gali priimti sprendimus vadovaudomėsi savo patirtimi ir neautonomiškus robotus. Ir čia kyla esminis klausimas, ar robotas ar programa gali pareikšti ketinimą, gali išreikšti valią iš principo. Aš manau, kad arba savo vadovo valią. Aš manau, kad atsakymas yra paprastas. Čia reikėtų galvoti apie e, tiesiog sudėtingus algoro, algoritmus. Naudodamėsi kompiuteriais mes e, naudojamės programomis ir tokiais nesudėtingais e, algoritmais. Na, tas nesudėtingas algoritmas gali būti e, prilygintas laiško rašymui pavyzdžiui, jeigu naudojosi e, kompiuterinė programa, kad parašyčiau laišką šio komiteto pirmininkui, tai iš esmės tas mano elektroninis laiškas priliksta paprastam laiškui. Bet viskas tampa daug sudėtingiau, kai pavyzdžiui kalbame apie didelio dažnio prekybą. Ir čia jau kyla problemų civilinės teisės požiūrių, nes turime pripažinti, kad brokeris besinaudojantis didelio dažnio prekybos programa nelabai įsivaizduoja, kokią sutartį sudaro. Ir e, čia yra sunku kalbėti apie ketinimo pareiškimą, kurį pateikia brokeris. Jeigu brokeris negalvoja apie konkrečią sutartį, konkretų pirkimo objektą, jeigu jis apie tai negalvoja, kaip mes galime teikti, kad jis pareiškė pakankamą ketinimą. Todėl turime savęs klausti, ko reikia, kad atsirastų ketinimas sudaryti sutartį. Ketinimo pareiškimas yra lik ir išorinė, išorinis sprendimo pasireiškimas, pavyzdžiui, šiuo atveju sudaryti sutartį. Ir jeigu mes naudojamės kompiuterinė programa, pavyzdžiui, išmaniuoju e, šaldytuvu arba algoritmų akcijoms įsigyti, ar faktiškai yra priimamas sprendimas sudaryti konkrečią sutartį. Performuluosiu savo klausimą. Ar klavišo paspaudimas klaviatūroje reiškia sprendimo prieimimo procesą? Ir ar pagal civilinę teisę galėtume tai laikyti uh, E, valios pareiškimu, oferta arba akceptu. Manau, kad šis klausimas yra atviras šiuo metu. Atsakymo nėra. Žinoma, mes galėtume sakyti, kad reikia apsaugoti to pareiškimo gavėją. Galėtume sakyti, kad reikia apsaugoti kitos šalies konfidencialumą arba mes galime remtis subjektyvių požiūrių, bet man sunku įvardyti, į ką reiktų sutelkti pagrindinį dėmesį, ar į programą, kuri priima sprendimą, ar turime dėmesį nukreipti į vartotoją. Bet e, čia kyla klausimas dėl kitos šalies sprendimo. Jeigu išmanusis e, šaldytuvas pateikia ofertą, pateikia pasiūlymą pirkti produktą, ar kita šalis žino, su kuo turi reikalą, ar yra čia pakankamas ketinimo pareiškimas, kad atsirastų sutartis. Viskas tampa dar sudėtingiau, jeigu pradedame galvoti apie autonomiškus e, robotus, savarankiškus robotus. Pavyzdžiui, šiame pavyzdyje negalime sakyti, kad egzistuoja kažkoks ketinimas, kurį pareiškia asmuo. Jeigu, kai susidurime su dirbtiniu intelektu. Pavyzdžiui, jeigu jūs naudojatės programą ir kažką nusiperkate, tai bet arba sprendimą už jūs paim, priimas programa, tai jūs kaip fizinis asmuo nepareiškite ketinimo ir nepriemėte sprendimo sudaryti sutartį. Pagal Europos sutarčių teisę sutartis laikoma sudaryta, jeigu asmenys ketina teisiškai įsipareigoti. O mano pavyzdyje, ar šalis ketino sudaryti sutartį. Žinoma, galėtume priskirti tokio veiksmo teisinės pasiekmes tam išmaniam šaldytuvui, bet problema ta, kad išmanusis šaldytuvas ar kokia nors kompiuterinė programa ar robotas net nėra teisiškai veiksnus. Ir čia reikėtų kelti klausimų dėl tokių sutarčių galiojimo tokių sutarčių, kurios sudaromos be naudotojo valios. Na, dar svarbiausias dalykas, kurį norėčiau, kad prisimintumėte iš mano pranešimo, yra tas, kad civilinės teisės požiūrių viskas komplikuojasi, kai susidurėme su vis sudėtingesniais algoritmais ir programomis, kai naudojamės paprastais algoritmais ir programomis mums paprasta nustatyti, ar yra ketinimo pareiškimas, ar ketinama sudaryti sutartį, bet kai pasiekėme tokį etapą, kai pro, kompiuterinė programa už mus priima sprendimą sudaryti sutartį, kadangi programa neturi teisinio veiksnumo, tai tada kyla klausimas dėl sutarties galiojimo ir apskritai dėl sutarties sudarimo. Ta problema akivaizdi dar norėčiau pasakyti, kad yra įvairių koncepcijų, kurios mums padeda spręsti sutarčių mašina mašinai klausimus, bet e, čia daug ką reiškia apibrieštis ir man buvo labai sunku apsispręsti, kada reikia taikyti tas sudėtingas koncepcijas, kada mes susidurėme su uh, dirbtinių intelektų, kada mes susidurėme su sudėtingu algoritmu, kuris pats priima sprendimus, o kada mes susidurėme su paprastais algoritmais. Ir bent jau man labai sunku e, atskirti šiuos dalykus. Ačiū. Uh, well. uh... Ačiū Jums. E, norėčiau dabar suteikti žodį kitam pranešėjui, o tada turėsime laiko klausimams ir atsakymams. Mm, toliau kalbės Andrėja Bertolini iš Pizos universiteto Šventosios Anos mokyklos. Jis kalbės apie e, atsakomybę ir rizikos valdymą robotikos rytyje. Okay, I will start by thanking. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už malonų pakvietimą. Labai malonu man dalyvauti šiandien su jumis, nes e, iš tikrųjų pilie, ES piliečiai džiaugiasi, kad ES domimasi šiuo uh, klausimu kuris darosi vis domesnis ir darysis ateityje vis svarbesnis. Aš pakalbėsiu trim tokiais svarbiausiais klausimais. Pirmiausia, pabandysiu paaiškinti, kodėl reikia laikytis funkcinio požiūrio į mm, robotikos reglamentavimą. Po to pakalbėsiu apie tai, kad robotai yra produktai ir tada e, pasvarstysiu, ar Europos e, atsakomybės už produktą taisyklės e, tinka šiai sryčiai. Ir galiausia pakalbėsiu apie atsakomybės vertinimą ir perkelimą į rizikos valdymą. Dabar, kas yra robotai? kaip juos apibriežti. Nėra tokios bendros apibriešties roboto, nes kalbam apie įvairius prietaisus. Tačiau iš tikrųjų kalbam apie labai daug įvairiausių prietaikų, programinės įrankos, iki, sakykime, chirurgijoje varto, vartojamų robotų ar robotų, kurie veikia visiškai automatiškai robotai, kurie dabar jau mums padeda, padė, padeda ar padės. Tad mes negalim taip visiškai reglamentuoti, nes čia vėlgi kalbam apie įvairių kategorijų dalykus ir reikėtų atskirai reglamentuoti. Tad dabar e, mes turėtume sutelkti dėmesį į iškylančias problemas, uh, kurios kyla, kai naudojamės, naudojamės dabartinėmis taisyklėmis. Ir dabar vėlgi, kalbant apie atsakomybę, tai klausimas iškyla, kas sumokės už žalą. Galbūt čia galima rasti tam tikrų techninių, turiu galvoje, teisinių sprendimų, atsižvelgdami vėl į tų įvairių robotų, e, įvairių klasių robotus. Kalbant apie atsakomybę, tai svarbiausias klausimas, kas sumokės e, už žalą, kai ji kils. Ir dabar vėlgi eks ante atveju, šiuo atveju požiūrio laikomasi. Tad e, tai irgi su, su tuo susijęs Europos, e, Europos tiesiog vėlgi moksliniai tyrimai Ir e, šiaip jau naujoves paprastai reikia paversti konkrečiais produktais ir pateikti juos rinkai. Tačiau inovacijos nesusijusios vien su e, techniniais aspektais kartu ir teisiniais aspektais. Ir čia mums reikia ex ante uh, E, tikrumo, nes nesant to tikrumo iš tikrųjų niekas neinvestuos į technologijas ir nepateiks jų rinkai. Tad šiuo atveju vėlgi e, šiuo atveju vėlgi svarbu, kad geros Europos idėjos pasidarytų gerais produktais. Taip, robotai yra produktai. Ir čia e, vėlgi mes turėtume pirmiausia nustatyti būtent tą subjektą, kuris atsako už e, roboto padarytą žalą. Tai paprastai fizinis, tai yra asmuo. Tai gali būti savininkas to prietaiso, tai gali būti gamintojas. E, ir čia vėlgi šiuo atveju, e, jeigu dabar produktai yra robotai yra produktai, tai galioja produkto atsakomybės taisyklės pagal ES direktyvą, 85 metų direktyvą numeris 374, ta direktyva jau galioja dešimt, dešimtmetį metų ir aš dabar paaiškinsiu e, svarbiausius teiginius. E, gamintojas atsako už visą žalą, kuri kyla iš jo produktų vartojimo dėl e, būtent gaminio tiesiog pagaminimo, dėl e, kitų dalykų, dėl konstrukcijos, sakykime. Ir čia vėlgi produktą, tai yra gamintojas pateikia tam tikrą ar, aprašą ir patikinimą. Dabar pirmiausia, koks yra produkto atsakomybės taisyklių tikslas? Tai dvi, du, du tikslai. Pirmiausia, suteikti paskatas uh, gaminti produktus laikantis saugios konstrukcijos reikalavimų, kartu numatyti tinkamą kompensaciją, jeigu atsiranda žala. Ir šiuo atveju nereikia e, nukentėjusiam įrodyti, kad įvyko, e, tai yra, kad buvo klaida. Tad e, čia yra ryšys tarp žalos iškilusios ir tiesiog konstrukcijos klaidos ir panašiai. Bet kita vertus dabartinės tuos taisyklės ne visai gerai pasiteisino. ES e, tos taisyklės panašios į JAV. Tačiau vėlgi tai, kad e, bilinėjimusi skaičius labai skiriasi, tai vėlgi rodo, kad tos taisyklės gal ne visai geros. Tai, tai yra taisyklės tos pačios. Tačiau e, vėlgi Mm, šiuo atveju nėra ryšių tarp e, gaminio atsakomybės taisyklių ir produkto saugos. Ir dabar, kai paduodami, tai yra iškeliamos bylos dėl, sakykime, žalos Europoje, tai dažnai bylą iškėlęs asmuo pralaimi. Uh, Ir bilinėjimosi procesas dažnai būna sudėtingas, labai brangus ir pavieniams fiziniams vartotojams tai labai brangiai kainuoja. Ar tai vėlgi problema, kuri e, kyla robotikos sektoriuje? Taip, iš tikrųjų, nes čia vėlgi dabar atsakomybė per, per, perkeliama e, gamintojams automatiškai. Kuo, sakykime, dabar jeigu vairuojama, tai yra tas perkelimas atsakomybės e, iš tikrųjų neįvyks per naktį, e, tam reikės tam, tikra, tam tikro laiko. Ir per tą laiką iš tikrųjų bus daug neiškumo ir daug bilinėjimosi. Būtent, o to labiausia bijo, e, bijosi gamintojai. Nes vėlgi tada šiuo atveju su klausimu būna susijusios ir draudimo bendrovės ir dėl to viso proceso e, kartai sustos ar sulėties ir inovacijos. Be to e, yra ir kitas reiškinys, dėl pirmininkas nutraukia kalbėtoja paprašo šį kalbėti ar skaityti lėčiau. Be to, e, dar yra kartu toks posūkis link produkto atsakomybės taisyklių. Aš mastau apie tokius atvejus kaip, sakykime, klaidas e, medicinos praktikoje – kai, sakykime, gydytojai netinkamai gydo e, pacientą. Tad dėl tokių atvejų čia tos prietaikos ar programinės įrangos gamintojas e, šiuo atveju ne, nebe jam teks atsakomybė, bet pačiam, sakykime, gydytojui, kuris padarė klaidą. Ar, sakykime, kalbant apie eismo nelaimės, e, kai naudojami mm, automobiliai be vairuotojų, tai vėlgi čia dar kitas padėt, e, pavyzdys. Tad iš tikrųjų vėlgi Jeigu tos taisyklės nepasiteis, nepasiteisins, tai vėlgi iškils problema. Tad kokie būtų mano pasiūlymai? Siūlyčiau laikytis tokių trijų nuostatų. Pirmiausia, saugumą būtų galima užtikrinti laikantis ex ante standartizavimo. Aš manyčiau, atsakomybės taisyklės nėra veiksmingos, jos neužtikrina, kad ES pardavinėjami produktai yra saugus. Aš manyčiau, siekiant technologinės standartizacijos mes užtikrinsim tą saugumą. Bet to vėlgi dabar laikomasi tradicinių atsakomybės taisyklių, pagal kurias vėlgi kažka, kažka, kažkas kaltinamas. Bet čia reikėtų mąstyti naujoviškiau, reikėtų numatyti atsakomybę tai šaliai, kuri tinkamiausia būtų tam, kad būtų galima sumažinti atsakomybės e, kaštus. Ir be to robotus reikėtų testuoti e, realiom, realaus gyvenimo e, sąlygomis. Pirmiausia, technologinių standartų kūrimas. Reikia vystyti ES standartus robotikos srityje nes tik tokiu atveju ES įmonės užims pirmaujančią padėtį rinkoje. Mes turėtume skatinti ES lygio standartų kūrimą. Reikia labai tokių siaurų, e, tikslinių technologinių standartų, kuriuos būtų galima dažnai atnaujinti, taikant, e, kurie būtų skirti specifinėms prietaikoms ir tam reikia Europos robotikos agentūros, užuomasga jau yra, bet aš manyčiau, kad reikėtų numatyti, sukurti tam tikslui skirtą Europos robotikos agentūrą, kartu su standartais e, susiję ir etiniai aspektai, jie yra labai svarbus. O inžinieriai šiandien pasakys, kad jie neturi aiškių techninių standartų, pagal kuriuos uh, jie kurtų produktus. Jeigu tokių standartų neturėsim, tai JAV, sakykime, tada imsis iniciatyvos ar kokia kita išsivyščiusi šalis, tad turėdami standartus mes būsim geresnėse, geresniai padėti. Toliau, trečias dalykas - būtent numatyti atsakomybę tinkamiausiai šaliai, kad būtų galima sumažinti išlaidas. Uh, E, čia draudimo bendrovės, pramonės įmonės. Tad e, vėlgi čia šiuo atveju mes turėtume mąstyti apie absoliučią atsakomybę, negu vien apie tą dabartinę e, atsakomybę, kuri tenka šiuo atveju ar gamintojui, ar vartotojui Ir čia vėlgi galima operuoti skirtingomis e, prie, prietaikomis, e, kalbant apie atsakomybės tuos dviejų rūšių subjektus. Ir rizika, reikėtų užtikrinti, kad rizika būtų gerai valdoma ir tokiu būdu e, bus galima sumažinti kaštus. O dabar, sakykime, jeigu e, automobilio gamintojas, e, jam tenka šimtaprocentinė e, atsakomybė už savo produktą ir tada į klausimą stoja draudimo bendrovė, tai yra atsakomybė savotiškai paskirstoma. Galiausia reikia vėlgi numatyti vienodą pagrindą E, testuoti robotus realiomis sąlygomis. Antai Japonijoje dabar e, jau tas klausimas reglamentuojamas pasitelkus vadinamasias tokų specialiasias zonas ir nustatant konkrečias rizikos zonas, kai robotai saveikauja su žmonėmis. Mm Tai iš tikrųjų sudėtinga būtų tam, kas norėtų dėkti inovacijas, nes ES teisės aktų kol kas nepakanka, tai yra, nėra numatyta sąlygų, kokiom sąlygom šiaip jau robotai būtų testuojami. Dabar, tačiau dabar tai daroma Japonijoje ir JAV ir apie tai mes turėtume mąstyti ir Europos Sąjungoje. Tad iš tikrųjų reikėtų E, tiesiog suvienodinti testavimo sąlygas ES. Ir kartu tada bus galima nustatyti riziką ir tokiu būdu riziką bus galima geriau tvarkyti draudimo e, sutartim ir tokiu būdu tikrai išlaisvintų šiaip jau robotikos, Europos robotikos įmonių rankas ir paskatintų jas dėkti inovacijas. Ačiū kolega už tokias gilės mintis. Aš kaip Čekijos pilietis tikiuosi, kad Europos e, robotikos agentūra, apie kurią jūs kalbėjote, bus įkurta Prahoje, nes, kaip žinote, žodis e, robotas yra čekų kilmės, bet to mes turime e, nemažai naudingų objektų Prahoje. Aš tikiuosi, kad tai bus prioritetas. Klausimų pranešė, panedelbau. Ačiū. Ačiū už pranešimus, jie abu buvo labai naudingi. Turiu klausimą dėl atsakomybės. Jūs sakėte, kad vartotojas arba gamintojas. Bet aš suprantu iš jūsų abiejų, kad yra labai daug tarpininkų. Pavyzdžiui, automobilis be vairuotojo turės uh, turėti informacijos, informacija perdodama per uh, sensorius. Kas bus, jeigu informacija neteis laiku? Kas bus atsakingas, kaip galėsime išspręsti tokią problemą? Tarpininkų problemą. Tarp gamintojo ir galutinio vartotojo. O paskui dar turėsiu klausimą dėl algoritmų. Algoritmai paprastai paprastiems normaliems žmonėms yra nesuprantami. Tai kaip bus su algoritmų skaidrumu? Ar iškils intelektinės nusavybės teisų problema? Du klausimai tokie. Which your um, very interesting uh, presentation. Bet aš e, galiu pasakyti, kad jūsų labai įdomias prezentacijos mane įkvėpė paklausti. Pont. Gal dar klausimų išklausykime ir paskui galėsite kartu atsakyti. Pone Komodinį, Ačiū pirmininkė ir aš norėčiau padėkoti visiems, kurie šiandien pristato labai įdomią temą. E, visos prezentacijos buvo labai įdomios ir įkvepančios, kaip ką sakė ponė Delvo. Du klausimus pateiksiu. Jei neklystu, Varšuvos atstovas kalbėjo apie civilinės teisės atsakomybę ir algoritmus. Aš Turiu du klausimus. Jeigu savininkas naudojasi terorizmu, taip kaip brokeris HFT, ar e, civilinės teisės koncepcijoje yra numatyta galimybė, kad brokeris bus atsakingas už, padar, už žalos kaštus, ar galima e, jį dėl to apkaltinti. Ir kitas dalykas, jeigu yra autonomiškas Robertas ir mes jam suteikime uh, juridinio uh, asmens statusą, ar tai gali uh, tenkinti. E, gali užpildyti operacijos e, teisinius e, aspektus. Kaip suprantu, klausimas buvo skirtas ponui Kvietkovskijai. Aš pradėsiu. Visų pirma, tarpininko klausimas. Pirmiausia, turime suprasti, kad norime suteikti kompensaciją nukentėjusiajam, nes nukentėjusysis yra tas, kuris nėra nieko dėtas ir jis nusipelno kompensacijos už tai, kad patyrė skausmą ar žalą. Ir mes e, turime išsiaiškinti, kas suteiks kompensaciją. Aš pats, nedvėjodamas gamintoje, laikyčiau atsakingu, net jeigu avariją ar nelaimingą atsitikimą galime susijęti su tam tikru trečiosios šalies teikiamos informacijos komponentu. E, rizikos vertinimo principas toks ir yra. Jeigu laikysimės taisyklės, kad šimtų procentų e, gamintojas bus iška atsakingas, tai gamintojas turės kompensuoti nukentėjusiajam, nes nukentėjusiasis yra vienintelė e, šalis operacijos, kuriai turi būti viskas atlyginta. Tuo pat metu gamintojas per savo draudimo sutartis ir sutartinius santykius su paslaugų tiekėjais kuriuos jis pastelgia savo produktui parduoti, gali sutartimis numatyti galimybę perkelti kompensacijos žalą tarpininkui galiausiai. Ta sistema atrodo labai sudėtinga, kai vienas vartotojas patekęs į e, nelaimingą įvykį e, turės E, galbūt palaikyti ryšį su įvairiausiais tarpininkais, gamintojais ir taip toliau. Jo padėtis būtų labai tokiu atveju sudėtinga ir teisinio bilinėjimosi prasme tai būtų labai kompleksiška ir per didelė našta paprastam vartotojui. Žmogus gali būti nepakankamai uh, motivuotas patraukti baudžiamojo atsakomybę visus tuos mano įvardintus subjektus. Bet jeigu gamintojas šimtų procentų bus atsakingas už tokius įvykius, už viską, kas vyksta su jo mašina, jis turės kreiptis į draudimą, drau, nusipirkti draudimą, draudimo sutartį ir tada draudimas dengs visas kompensacijas nukentėjusiesiems. Mes nenorime tarsi pirštų parodyti, kas yra kaltas, to net negalima karkuriais atvejais padaryti. Kuo sudėtingesni tie įrenginiai, tuo sunkiau yra išsiaiškinti, kas kaltas, ar gamintojas, kuris pagamino sensorių, ar tas, kuris suteikė informaciją, ar tas, kuris sukūrė pagrindinį įrenginį. Uh, būtų žymiai įdomiau išsiaiškinti, kas šiuo atveju yra atsakinga šiuo atveju, bet e, e, greičiau turbūt reikia nelaukiant dešimties metų teisminio nagrinėjimo sumokėti kompensaciją varto e, nukentėjusiajam. Tokiu būdu ir žala bus sumažėta. Teisminė bilinėjimuose kaštų nebūtų patirta, dėl to bendra savikina būtų žymiai mažesnė ta, me, taip viskas būtų žymiai paprasčiau Europos vartotojams ir Europos pramoniai taip pat. Um, firstly, like... Aš pirmiausia norėčiau atsakyti į pirmąjį klausimą, kurį pateikėte dėl skaidrumo. E, skaidrumo pasitelkiant algoritmus. Aš nepasakiau, bet aš prieš tai dar pagalvojau, kad man pačiam uh, E, algoritmų skaidrumo klausimas yra labai svarbus. Ne tik vartotojas turi teisę žinoti, kad jis bando pasirašyti sutartį su algoritmu ar mašina, kuri naudojasi algoritmą. Bet kita e, al, e, sutarties šalis irgi turi teisę tą žinoti. Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad jeigu mes patenkame į aplinkybės, kai reikia iš tiesų E, spręsti dirbtinio intelekto klausimą. Turime pradėti galvoti apie registravimo sistemą, kuri leis pirmiausia išsiaiškinti, ką darome mes, e, kiti žmonės su e, įvairia programinė įranga. Ir tai būtų galima išsiaiškinti teisiškai, kaip tokia programa yra atsakinga žmogu, žmogaus atžvilgių žmogui. žmogui Ir aišku, dėl to mes turėsime nuspręsti, ar ta programa teisiškai yra veiksni. Atsakant į antrąjį klausimą, aš suprantu, kad jūs norėjote paklausti, ar vartotojas, kuris yra pats atsakingas už programos pasirengimą, neturi nešti atsakomybės už padarytą žalą. Atsakymas būtų labai paprastas. Taip. Uh, pažeidimų požiūrių taip, ar neteisingų veiksmų požiūrių taip, bet aš aiškinau apie pirkimo sutartis, kodėl vartotojas, matydamas labai sudėtingą algoritmą, e, gavęs e, sutarties pasirašymo pasiūlymą, turėtų būti atsakingas. Pabandysiu paprašiau atsakyti šį klausimą nesudarius sutarties neturėtų būti jokios atsakomybės, sutartinės atsakomybės numatyta. Todėl aš manau, kad nuėjome šiek tiek per toli, kalbėdami apie sutarčių teisę. Nes čia mes kalbame apie atsakomybę, o turėtumėm kalbėti apie sutarčių formavimą. Tai turėtų būti mūsų pagrindinė koncepcija dabar. Dar vienas klausimas. Jeigu brokeris, tarpininkas, naudojasi kompiuterinė programa, kad e, galėtų užtikrinti pirkimo pardavimo operaciją, ar jis turėtų būti atsakingas už žalą? Atsakymas būtų žinoma taip. Jis turėtų būti atsakingas. Bet kitas klausimas yra toks. Jeigu nėra ketinama pasirašyti sutarties, jeigu mes neket, neplanuojame pasirašyti jokios sutarties, kaip mes galime teisinę atsakomybę paskirti pagal teisinę tai sutarčių teisę. Kitas klausimas, ar atsakomybė a, gali būti a, nustatyta a, neteisingų veiksmų atveju. Mano kolega apie tai kalbės. Yes, I have a question to Dr. Bartolini. Uh, this proposal... Mano klausimas būtų toks. Šis pasiūlymas kalbėjo apie draudimo pasitelkimą. Uh, Patraukliai atrodo toks variantas, bet ar galėtumėt pateikti pavyzdžių, kur panašų sprendimai yra taikomi ir šis pasiūlymas, koks jo pagrindinis trūkumas? Taigi, draudimas yra labai galinga priemonė. Belieka tik vienas reikalavimas. Ex ante turėtų būti aišku, kas bus atsakingas ir kokio pobūdžio žala gali būti kompensuota kad e, kokia žala gali būti e, kiekybiškai vertinta ir pagal tai yra e, matuojama draudimo įmoka. Pavyzdžiui, pagal kelių eismo taisyklės dauguma Europos valstybių yra nustačiusios privalomo draudimo sistemą. Perkant automobilį reikia pirkti ir e, draudimą. Tam atveju, jeigu jūsų automobilis patektų į avariją. Italijoje tą turi daryti ne vairuotojas, o savininkas, nes savininkas yra atsakingas už visas e, nelaimės įvykusias su jo automobiliu, išskyrus jeigu tai vyksta prieš jo valią, pavyzdžiui, jeigu automobilis yra pavoktas. Kai ex-ante atsakomybės taisyklės yra labai aiškiai apibrieštos, šiandien, kai kalbame apie tradicinius automobilius, viskas aišku, jeigu vyksta avarija yra atsakingas arba vienas arba kitas vairuotojas Ir aišku, kad kai žmogus yra kaltas, galima tiksliai įvardinti, kokie elgesio įpročiai gali sukelti avariją, pavyzdžiui, neatsargus vairavimas arba vairavimas rašant telefono žinutę ir panašiai. E, tuos elgesio įpročius galima apibendrinti sukategorizuoti ir susijęti su tuo tam tikrą vertę. Sakykime, vyriškis 25 metų gyvenantis tokioje, tokioje e, zonoje e, sukelia vienokią ar kitokią riziką ir pagal tai yra nustatoma draudimo įmoka. Bet problema su e, mašinomis, apie, su robotais, kurias dabar aptarėme, yra ta, kad jų negalima taip kategorizuoti, suvertinti. Mes negalime žinoti, kaip elgtis, todėl reikia reglamento, kaip robotus galėtume išbandyti uh, realaus gyvenimo aplinkybėmis, bet kai bus surinkti tokie duomenys, bus sukurta draudimo sistema, nes bus aiškiai apibriešta atsakomybė. Vartotojas galbūt šimtų procentų už viską bus atsakingas ir tada labai palengvins, e, labai palengvės ir robotų naudotojų ir gamintojų e, padėtis. Manau, kad tokia sistema sklandžiai veiktų daugelės ryčių. Jau bent esame tikri, kad tai veiktų uh, sklandžiai sritise, kuriuose draudimo bendrovės neturi didelio ekonominio intereso. Mes a, robotinės galūnės, jos yra pakankamai paplitusios. Žmonės, kurie nori įsigyti a, robotinę ranką ar koją, a, žino, kur tai galima gauti ir žino, kad e, jų asortimentas yra pakankamai ribotas. Pardavimo vietų skaičius taip pat yra labai ribotas. Tų robotų, robotinių rankų ar kojų draudimo kaina yra labai didelė gamintojui. Ir e, ne visuomet yra gamintojai skatinami e, ar yra linkę apsidrausti. Kitais atvejais galim ieškoti kitokių techninių sprendimų. Kalbame taip pat apie dalinius planus, kuriuos kartais valstybės įgyvena. Įsivaizduokime, kad gamintojai gamina tokius produktus, kurie yra apdrausti valstybės ir jeigu vartotojai tų produktų nukenčia, jiems yra kompensuojama ir gamintojai yra apsaugoti. Turime labiau vertinti šią rinką, draudimo bendrovės turi ją susidomėti, e, nes teoriškai pažvelgus, kokia dabar padėtis, suprastume, kodėl taip yra. Ne visuomet draudimo taisyklių gali pakakti. Tais atvejais reikės alternatyvių iš e, sprendimų Bet, pavyzdžiui, privalomos draudimo schemos apima apie, taip pat e, papildytos e, gamintojo šimtaprocentinė atsakomybė galėtų labai gerai tarnauti ir robotų pasaulyje, kaip automobilių pasaulyje. Ir taip rinka išsijudintų labai greitai. Kitos 15 minučių. Ole Hökström iš Gotemburgo E, technologijų universiteto. Jūs kalbėsite apie robotiką, dirbtinį intelektą ir rizikos valdymą. Žodis jums. Ačiū, aš čia už kvietimą dalyvauti šiuose klausimuose. Labai džiaugiuosi čia dalyvaudamas. Man didelė garbė. Dabar kalbėsiu apie labiau ilgalaikę perspektyvą. Galbūt kai kas, kai kam iš jūsų kils pagunda visą tai vertinti kaip mokslinę fantastiką, bet aš norėčiau, kad jūs pasipriešintumėte tavai pagundai, nes tikrai e, kalbėsiu apie tokius dalykus, kurie bus labai svarbus ateityje. Tai kalbėsiu apie dirbtinį intelektą ir robotiką ir poslinkus šioje srityje. Jie turės didelio poveikio ekonomikai. Prieš porą metų paskelbtoje McKinsey ataskaitoje buvo sakoma, kad inovacijų pridėtinė vertė šioje srityje gali būti 50 tūkstančių milijardų dolerių. E, ir jeigu paskirst, net ir paskirstytume tą naudą visame pasaulyje, tai bus tikrai e, didelė nauda. Vis dėlto šioje srityje yra ir rizikos. E, pavyzdžiui, vienas dalykas yra karinės technologijos ir kyla klausimas, ar, pavyzdžiui, autonominiai dronai ir e, kitos dirbtinio intelekto technologijos gali tapti pavojingos, pavyzdžiui, jeigu patektų į teroristų rankas. Ir čia, žinome, mes kalbame apie dešimtmečius. Kitas dalykas ar robotai nugalės mus darbo rinkoje. Kitas klausimas, kai dirbtinis intelektas pasieks tokį lygį, kai žmonės nebebus protingiausios būtybės e, žemėje, ar mes prarasime kontrolę. Visos šios trys temos yra labai svarbios, bet aš savo pranešime kalb... daugiausia kalbėsiu apie tą radikaliausią variantą. Trečią klausimą. Čia kylantis pagrindinis klausimas yra štai koks, kai dirbtinis intelektas pasieks tokį lygį, kai žmonės nebebus pačios protingiausios e, būtybės pasaulyje, ar gali būti, kad mes liksime, galėsime ir toliau viską kontroliuoti. Trumpas atsakymas yra ne. Ir mūsų uh, Mm, likimas tuo metu priklausys nuo mašinų ketinimų. Taigi mums reikėtų iš anksto pasirūpinti, kad e, tos, tie ketinimai atitiktų tai, ką mes vertiname, tai yra e, atitiktų žmonių gerovę. Na, jeigu viskas tai bus, galime tikėtis trijų tipų katastrofų. E, pirmoji katastrofa gali būti prilyginta namo gaisrui E, tai gali būti didelė tragedija atskiriam asmeniui, bet pati visuomenė gali susitvarkyti su tokiamis katastrofomis per draudimo bendrovės ir panašiai. Antras lygis tai jau didesnės katastrofos, kai viena draudimo bendrovė jau negalėtų padengti visų nuostolių ir e, sąnaudų. Na, vienas iš pavyzdžių galėtų būti tsunamis ir uh, Fukushimos atominės elektrinės katastrofa Japonijoje prieš keletą metų. Trečias lygis - tai būtų apokaliptinio masto katastrofos, kai klausimas, kas atlygins nuostolius, jau tampa nebeprasmingas, nes e, tokios katastrofos tiesiog nušluotų nuo e, žemės paviršiaus visą civilizaciją. Taigi, kaip valdyti tokią riziką? Na, vienintelis būdas yra užkirsti kelią tokiems dalykams, nes jeigu tokios katastrofos įvyks, tai jau nelabai ką galėsime padaryti. Čia matote citatą mm, kelių, keturių pasaulinio lygio mokslininkų, įskaitant e, Stephen Hawking citatą. Ji buvo paskelbta prieš porą metų laikraštyje The Independent. Taigi, dirbtinio intelekto trumpalaikis poveikis priklauso nuo to, kas tą intelektą kontroliuoja, o ilgalaikis poveikis priklauso nuo to, ar apskritai galima jį kontroliuoti. Ir kyla pagunda atmesti e, labai protingų mašinų e, savoką kaip paprasta mokslinė fantastika, bet tai būtų klaida, tai gali būti pati didžiausia klaida istorijoje. Taigi, ar e, žmonijai kyla pavojus būti nušluotiems nuo žemės paviršiaus e, labai protingų mašinų? Čia reikėtų pagalvoti apie du dalykus, kuriuos reikia atskirti vieną nuo kito. Vis, visų pirma, ar e, ž, kada nors dirbtinis intelektas kada nors viršis žmogišką intelektą ir taip pat ką darys ypatingai išmanus dirbtinis intelektas. Pirmą klausimą galėtume suskaidyti į keletą dalių. Visų pirma, ar dirbtinis intelektas pasieks žmogaus intelekto lygį, jei taip kada ir vėliau, kai, kas bus toliau, ar bus e, pasiektas superprotingas dirbtinio intelekto lygis ir kaip greitai tai bus padaryta. Neturiu laiko uh, nagrinėti, kada galime tikėtis tokių poslinkių. E, e, galima apie tai galvoti abstrakčiai ir šaltinių galima ieškoti keliose e, bibliotekose, pavyzdžiui, Babelio bibliotekoje. Kai kas kalba apie tai, kad didysis proveržys įvyks po dešimtmečio ar poros dešimtmečių, kiti sako, kad tai įvyks maždaug po šimtmečio. Bet yra ir skeptikų, kurie mano, kad to niekada nebus. Taigi čia yra daug netikrumo ir tiesiog noriu įspėti, kad nereikėtų daryti klaidos, galvojant, kad kadangi daug netikrumo, tai tas proveržys yra labai tolimos ateities įvykiai. Na, taip nėra. Jeigu kažkas nėra užtikrinta, tai nereiškia, kad tam pasiekti prireiks labai daug laiko. Iš tikrųjų, e, dirbtinio intelekto proveržys gali įvykti daug greičiau nei tikimės, vos per keletą dešimtmečių. Kalbant apie tai, kas įvyktų, jeigu dirbtinis intelektas viršytų žmogiškai protą, e, yra scenarijų, e, pagal kurios numatomas labai greitas e, dirbtinio intelekto vystimasis. Kalbama apie e, proto sprogimą, intelekto sprogimą. E, tas scenarius yra iliustruotas šio paveikslėliu, kai atsiras labai protingų dirbtinio intelekto mašinų, jos galės tada kurti dar geresnės dirbtinio intelekto mašinas ir vyks eskalacija ir yra teorinių argumentų, kurie e, teigia, kad toks, tokia eskalacija gali vykti labai greitai. Taigi tokia galimybė egzistuoja. Skepti, skeptikai klaustų, kodėl dirbtinis intelektas norėtų tobulinti save arba kurti dar geresnį dirbtinį intelektą. Ir čia mes prieiname prie antro klausimo, ką e, būtų linkę daryti e, super e, protingi dirbtinio intelekto aparatai. Šiuos klausimus dabar teoriškai nagrinėja Omohundro Bostromo teorija. Yra sakoma, kad yra tam tikrų galutinių tikslų ir tam tikrų instrumentinių tikslų ir antume, instrumentiniai tikslai yra skirti dirbtinio intelekto galutiniams tikslams pasiekti. Ir jeigu bandytume e, prognozuoti, e, koks gali būti dirbtinio intelekto galutinis tikslas, tai gali būti labai sunku padaryti e, bendrai. Bet yra ir instrumentinės konvergencijos e, teorijų, teiginių, kad e, iš tikrųjų yra e, keletas instrumentinių tikslų, kur, kuriuos pakankamai išmanus dirbtinis intelektas gali panaudoti, siekdamas galutinio tikslo. Pavyzdžiui, dirbtinis intelektas turi E, savisaugos mm, mechanizmą, e, kuris sako, ne, ištraukite kištuko. E, tai toks instrumentinis tikslas gali atsirasti. Kitas dalykas - techninės įrangos įsigijimas ir programinės įrangos tobulinimas. Tai yra dar vienas instrumentinis tikslas. Kuo geresnė techninė įranga ir programinė įranga turi e, triptinio intelekto mašina, tuo veiksmingiau ji įgyvendins savo tikslus ir taip tobulins save. Ir tai tampa tikrai tikėtina. Dar vienas e, dalykas yra galutinio tikslo išsaugojimas. Dirbtinis intelektas nesitenkins. E, neleis kažkam kitam kištis į jo galutinius tikslus. Ir visa tai gali sukelti įvairių radikalių scenarijų. Apie vieną kalbą Nick Bostrom, jis akcentuoja, kad galutinis tikslas nebūtinai turi būti piktavališkas, kad taptų pavojingų. Na, galime įsivaizduoti, kad dirbtinis intelektas bus skirtas didinti produktivumui, tarkime, savaržėlių gamykloje. Tas e, dirbtinis intelektas tobulins pats save ir jos galutinis, galutinis tikslas e, gali būti, pavyzdžiui, savaržėlių gamybos produktivumo didinimas. Bet tas produktivumas gali pasiekti tokį lygį, kad visa Saulės sistema taps milžiniška savaržėlių krūva. Ir žmonės supratę, kas, kas vyksta su ta mašina, mes galime panorėti ištraukti tos mašinos kištuką, atjungti, kištuką atjungti ją nuo maitinimo šaltinio, kad nebūtume užversti e, savaržėlėmis ir gali būti, kad mašina supras, ką mes ketiname daryti ir galės pradėti stengtis mus nušluoti nuo žemės paviršiaus ir tai reikštų žmonijos istorijos pabaigą. Kaip reikėtų išvengti tokių dalykų? Na, kol kas nesame radę to atsakymo, tas atsakymas toli, bet bent jau dabar galime pabandyti tinkamą linkmę nukreipti e, pastangas, kuriant dirbtinį intelektą. Mes galime pasistengti, kad tas dirbtinis intelektas būtų saugus ir kad jo galios sukeltų padarinių, kurie būtų naudingi žmonijai. Yra tam tikrų labai preliminarių minčių, kaip reikėtų to siekti. Ehm, pavyzdžiui, galima stengtis, kad E, super išmanus dirbtinis intelektas turėtų tokių tikslų ir vertybių, kurie būtų suderinami su mūsų tikslais ir vertybėmis. Ir tada galėtume tikėtis, kad mašinos mums užtikrins laimingą ateitį. Bet kadangi ypatingai išmanus dirbtinis intelektas e, gali siekti išsaugoti savo, e, savo m, mm, galutinį tikslą, tai gali būti, kad e, tas dirbtinis intelektas neleis mums kištis Todėl labai svarbu, kad iš pat pradžių į dirbtinį intelektą būtų įdėktos tinkamos vertybės, kol e, dirbtinis intelektas nepasiekė ypatingo užma, išmanumo lygio. Ir būtent tokia mintimi yra grindžiami e, vadinamieji draugiški dirbtinio intelekto pasiūlymai, apie kuriuos kalba Jutkovskis ir Bostrom, bet e, jie taip pat teigia, kad e, vis dėlto e, sukurti draugišką dirbtinį intelektą yra labai sudėtinga, nes žmogiškosios vertybės yra labai trapios ir jeigu užtikrinsime tik 99 procentus tokių vertybių, tai gali atsirasti tam tikrų iškreiptų padarinių. Ir mums ne visiškai aišku, kaip interpretuoti dirbtinio intelekto taisyklės. Tarkime, suprogramuojame dirbtinį intelektą taip, kad žmonės būtų kaip galima laimingesni, bet galime nuspręsti, kad laimės savoka yra per daug abstrakti ir, pavyzdžiui, nusprendžiame, kad dirbtinis intelektas, dirbtinio intelekto mašina turėtų priversti mus šipsotis, atrodyti laimingus. Ir ta, ta mašina gali nuspręsti tiesiog paralyžiuoti mūsų veidus, kad mes nuolat šipsotumėmės. Taigi nenorime, kad atsitiktų tokie dalykai. Kol kas sprendimų dar nėra. Ir akivaizdu, kad tokių sprendimų paieškai mes skirsime nemažai išteklių. Ačiū. Well. Um, another... Labai ačiū. Išklausykim dar vieno pasisakymo, po to tada jau bus galima pateikti klausimų. Kitas e, prelegentas bus Oksfordo universiteto Oksfordo Martino mokyklos e, direktoriaus pavaduotojas ponas Neil Bowerman. Tad dar 15 minučių skirsim šiam klausimui, kad būtų galima tiesiog vėlgi pažvelgti į dirbtinio intelektą iš perspektyvos. Ačiū Pone pirmininkė, pirmiausia, labai ačiū, kad mane pasikvietėt į šiuos klausimus. Ir atsiprašysiu, kad antraštė mano skaidrių ne visai tiksli. Čia tiesiog e, ilgalaikė perspektyva, dirbtinio intelekto ilgalaikė perspektyva. Pabandysiu apibendrinti E, trumpai pateikti, ką turiu, turiu pasakyti. Tai iš tikrųjų per ateinančius dešimtmečius dirbtinis intelektas gali pasidaryti e, šiaip geresnis, pajėgesnis. Ir kalbant apie šios ryties politiką, tai e, ja, jos nereikėtų padaryti tokios galutinės nepajudinamos. Dabar jau matėm, kaip gerėjo e, robotikos technologijos, dirbtinio intelekto technologijos per pastaruosius dešimtmečius. Aš čia ne, va, visko neminėsiu, bet turbūt atpažinsit e, iš skaidrių. Ir e, tai dėl to, kad gerėjo algoritmai, kaip viršuje par, par, parodyta, ir kartu kompiuterijos apskritai pagerėjimai. Beveik pusė visų tų pagerėjimų atsirado dėl, e, iš, e, dėl būtent algoritmų tobulėjimo ir kompiuterijos. Bet tai, aišku, vėlgi vaizdas yra margas, turint galvoje programinę įrangą. Šiaip jau mokslininkai paprastai yra tų, tų, tų tobulinimų e, variklis. E, ypač e, pasitelkiant algoritmus ir kartu labai didelės investicijas e, verslo įmonės e, skiria milijardinės sumas, būtent kuriant tokias technologijas. Tad klausimas politikos sprendėjams būtų toks, Kaip e, reikėtų šiaip jau vertinti visą tą pažangą, pažangos žingsnius politikos kontekste? Ir čia atrodo, tą būtų galima mm, suskirstyti į vairias kategorijas. Man atrodo, pravartu turėti tokias kategorijas. Pirma kategorija - tai duomenų, e, duomenų apsauga. Apie tai buvo užsiminta jau. Aišku, visi tie algoritmai turėtų vėlgi padėti, kad e, šiaip jau duomenis būtų kartu išliktų apsaugoti. Ir e, aišku, turimi šios ryties e, teisės aktai paveiks kartu algoritmų kūritmą, kūrimą. kūrimą Ir kita vertus, e, algoritmų šiaip jau vystimas jis irgi darys poveikį e, teisėkūros procesui. Kita e, svarbi kategorija, kuri labai svarbi, čia tai būtent autonominės sistemos ir atsakomybės klausimas. Ir čia reikėtų daugiau skaidrumo siekti šioje srityje dėl daugelio priežasčių, kurios buvo aptartos. Trečia e, sritis ar kategorija - tai automatizavimas e, ir gal, galimas nedarbas, e, turima galvoje aut, vis labiau automatizuotas darbas. Ir manyčiau, kad šiuo metu kol kas dar per anksti imtis esminių teisėkūro žingsnių šioje srityje, nes kol kas dar per daug neiškumų. Pavyzdžiui, neaišku, kiek, e, kiek žmonės, e, kurie praras darbą, kiek juos bus galima tiesiog išmokyti, dirbti kitose srityse ir panašiai. Dabar per 20 amžių matėm, kad beveik 90 procentų JAV visos darbo jėgos dirbo žemės ūkija, o dabar yra tik 3 procentai ten dirbančių ir dėl to nekilo masinio nedarbo. Tad tokia yra tendencija, viena tokia mm, mąstymo mokykla apie tai kalba. Kiti sako, kad e, dabar e, vėlgi, jeigu bus pasitelkiamas dirbtinis intelektas, tai kam tada bereikia žmonių darbo jėgos, bet e, kita vertus dar padėtis kol kas neaiški. Ir toliau. Dar vienas rytis, tai mm, karinė, e, karinės rytis, saugumas. E, čia turiu galvoje mirtinus, mirtinas autonominės, sakykime, ginklų sistemas, ir gali būti tokių padarinių, kuriuos mm, sunku būtų kol kas nuspėti. Tačiau, manyčiau, e, turėdamas galvoj, štai aptar, aptarė šitas keturias sritis, aišku, jų galima ir daugiau įsivaizduoti. Ir čia profesorius Hakstromas e, kėlė klausimą, ką, ką darytume, E, kas bus tada, kaip veiktumėme, jeigu vėlgi intelektinis, e, tai yra dirbtinis e, intelektas pranoktų žmogaus intelektą. Ir dabar aš pereisiu būtent prie to pastarojo klausimo. Pirmiausia, kas yra intelektas, protas? Kuo skiriasi E, būtent šių dviejų rūšių atstovai - šimpanzė ir homo sapiens atstovas, Einšteinas, mokslinis, sakykime, didvyris paminėtinas šiame kontekste. Ir e, skirtumas tarp tų dviejų rūšių tai yra smegenų masė, smegenų dydis, turis, masė, kaip matom, kuo skiriasi uh, smegenų masė dešiniai pusiai, o kairiai pusiai tokiu, to, būtent tos rūšės atstovams grėsia išnykimas. Tad todėl turint tai galvoje, atrodo, kai E, atsiras tam tikrų būtybių, kurie potencialiai gali būti protingesni negu žmonės, tai jie gali vėlgi savotiškai pasitelkti išteklius ir juos formuoti savo tikslams ir gali pasiekti gerų tikslų, bet kartu ir blogų tikslų. E, apie tai jau buvo užsiminta. Ar rezultatų. E, svarbu kartu apie visą tai mąstyti iš e, laiko perspektyvos, kaip jau buvo paminėta. Antai matom žmonijos ateitį čia vėlgi parodytos datos, e, iki kurių manoma, kad vėlgi bus pasiektas žmogaus proto lygis. Ir čia 10 e, procentų galim, galimybė, manau, kad per dešimtmetį bus pasiekta šimtas geriausių mokslininkų tokios nuostatos laikosi. Kiti mano, kad maždaug šio amžiaus e, viduryje bus pasiekta, ar e, dar trečia kategorija mano, kad kažkada šiame amžiuje. Tačiau, aišku, į tuos skaičius reikėtų žiūrėti gana uh, kritiškai, aš čia vėl nesileisiu į detalės, nes pirmiausia, tai yra ekspertų nuomonės ir, kaip jau sakiau, prognozuoti šioje srityje iš ties e, labai sunku, bet to vėlgi kartais būna ir šališkų nuomonių, mokslininkai tą teigia, teigia kadangi vėlgi jie tiesiog e, užsifiksavę, uh, tam tikroji mokslinio tyrimo srity. Galbūt e, dirbtinis intelektas e, jau pasieks mūsų lygį kažkada, e, galbūt per mūsų gyvenimą, galbūt kažkada šiame amžiuje ir tam, aišku, būtų verta jau ruoštis. Čia reikėtų atsakyti į du klausimus. Kiek užtruks, kol e, dirbtinis intelektas pasieks mūsų lygį ir kiek laiko praeis, kol e, dirbtinis intelektas pranoks žmogaus protą. Čia profesorius Hakstromas e, jau aptarė ir detaliau aptars tą klausimą. Čia vėlgi aš norėčiau pateikti tam tikrų minčių apie proto mastą ir e, kaip einama į priekį. Dabar, sakykime, vertinant tokius tekstus kaip IQ, tai vėlgi čia matyti kairiai pusiai ten yra e, e, beždžionių rūšis, o dešiniai pusėje mokslinis e, genijus. Bet vėlgi, nepamirškim, kad tas vaizdas yra antropom, antropomorfinis. Tai yra tiesiog schema, kuri, kurią pagimdo mūsų žmogaus protas nes protas nebūtinai būna toks, kokį mes įsivaizduojam. Ir dirbtinis intelektas galbūt e, šiaip jau e, lietai juda iki, sakykime, kaip mes įsivaizduojam, iki tam tikro lygio, tačiau 2050-aisiais galbūt bus kitas vaizdas, o galbūt po mokslininkų e, didelio darbo galbūt vėl bus pasiektas dar kitoks rezultatas, dirbtinio intelekto rezultatas. Galbūt visa tai greičiau e, vyks kur kas greičiau, aš kol kas dar nieko negaliu pasakyti apie tai. Ir galbūt po didelio daug darbo galbūt e, bus e, galima pasiekti <laughs> šimpanzės, sakykime, intelekto lygį. Ar galbūt bus pasiekta vidutinio žmogelio proto lygis ar, ar, ar dar aukštesnis. Bet kita vertus vėlgi klausimas tada e, tam tikrą intelekto lygį pasiekęs dirbtinis intelektas, e, kodėl jis tada turėtų sustoti vystėsis. Nes kalbant apie žmogaus intelektų, ten to vidutinio žmogelio ar, ar mokslinio genijaus, e, vėlgi fiziniai tam tikri duomenys būna panašus smegenų, sakykime, apimtis. Ir kalbant apie e, dirbtinio intelekto panašius bruožus, tai irgi jie labai panašus, palyginti, sakykime, su elinio kompiuterio bruožais. Bet kita vertus, lūžis e, gali įvykti labai greitai ir vėlgi kol kas nėra aiškumo. Ir iš to iškyla kontrolės problema. Apie tai detaliau kalbėjo profesorius Hakstromas, aš vėlgi nekomentuosiu detalių. Bet atrodo, iš šį klausimą reikės gilintis. Čia turiu galvoje ne vien tik tai teisės aktus, bet apskritai visuomenė turės apie tai plačiau svarstyti. Tad dabar kokios rekomendacijos, jos galbūt tokios gana bendro pobūdžio, Bet pirmiausia, galbūt vėlgi nereikėtų imtis tam tikrų veiksmų, e, nes neaišku vėlgi, kaip vystysis dirbtinis intelektas. Tad reikėtų turėti galvoj, tai viena, antra. Galbūt būtų galima tiesiog mąstyti apie platesnius principus, kuriuos būtų galima lankščiau taikyti nes nes dažnai šiaip jau mąstoma apie pajėgumų gerinimą, nuo to pradedama, bet kita vertus, galbūt pravartu šiaip jau turėti tam tikras, e, tam tikras e, siauresnės rekomendacijas, apie tai užsiminė profesorius Bertolinis nes e, vėlgi sunku įsivaizduoti, nuspėti, kas bus ateityje. Ir trečia mintis, galbūt ES galėtų išlaikyti platesnį požiūrį į dirbtinį intelektą, nes e, vėlgi tam tikri pasiekimai galbūt nepasiteisintų vienose šalyse, kitur geriau veiktų. nes e, vėlgi šiuo atveju ES vėlgi turėtų žimti pirmaujamą vaidmenį, nes priešingų atveju iniciatyvą perims e, kitos pasaulio vietos. Tad dar kartą norėčiau Jūs padėkoti už tai, kad pasikvietėt ir už tai, kad išklausėt mano pasisakymo. You Labai ačiū, ačiū už e, pasisakymą. nuėjome gana toli, lyginant su pirminiais pavyzdžiais, kai kalbėjom apie man, išmanius šaldytuvus ir atsakomybę už šampano užsakymą. E, manau, kad e, e, patlėtėme žymiai sudėtingesnius ryčių. O dabar laikas diskusijai, klausimai ir atsakymai. Matau, kad antrasis blokas kalbėtojų buvo pakankamai sudėtingas. Pone Dėlėvo vis tik turi klausimą. Labai ačiū už kelionę į ateitį. Jūs labai atidžiai pasakėt, kad niekas nežino, kas bus. Iš tiesų, mes nežinome, bet e, galiu tame žaidime dalyvauti. Jeigu visa tai atsitiktų, Ir jūs sakėt, kad reikėtų dirbtinio intelekto vertę įvertinti prieš tai, kol tai ne per vėlų. Ar mes galime iš tiesų e, dirbtinio intelekto vertes įvesti į tą algoritmą? Kita vertus, aš pati labai daug skaitau apie uh, E, savarankišką mokymasi, giluminį mokymasi ir tie e, dirbtinio intelekto formavimo būdai. Ar jie mokysis iš aplinkos, ar jie turės žmogiškas galimybės, kaip kas vyks. Turbūt daug kas priklausys nuo to, kokio aplinkoje tas dirbtinis intelektas bus. Kaip galim užtikrinti, kad jie, bus, e, jie nekenks žmonėms. Ko reikia, kad mes išliktume saugus egzistuojant dirbtiniam interesui, intelektui. Ponas Anderson, ačiū. Įmonės ir valstybės yra nepaprastai skatinamos toliau plėtoti dirbtinį intelektą, nes kuo daugiau dirbtinio intelekto, tuo daugiau pinigų galima uždirbti. Tačiau Jeigu pradėsim kalbėti apie lygmenį, kurio gal niekada ir nepasieksim, super žmogiškas dirbtinis intelektas, tai turbūt, kai jau busim tam lygmenį, bus per vėlų veikti, todėl galvoti reiktų pradėti jau dabar. Nemanau, kad pakaks kažką tai padaryti ES lygmenių. Reikės pasaulinio masto reglamento šiam reiškiniui. Kitaip valstybės, kurios labai atsargiai bando vertinti naujasias technologijas ir panaudoti jas geriausiams tikslams, tačiau vengia jų keliamų pavojų, atsilieka nuo tų valstybių, kurios eina drąsiai ir jokio atsargumo priemonių netaiko. Todėl, mano nuomonė, reikia reglamentavimo pasauliniu mastu. Aš esu tikras, kad mūsų prelegentai galės šį klausimą labai taikliai atsakyti. Comment, uh, Turiu vieną komentarą dėl dviejų paskutinių pasisakymų. Jie mane labai įkvėpė. Nes jų dėka diskusija susivedė į vertybės. Ir ateityje diskusijos apie informacijos technologijų vertę turėtų uh, išplisti, kad mes geriau suprastumėm, kokios yra informacijos technologijų vertės. Dabar, pavyzdžiui, mes diskutuojam naują ES ir Kubos sutartį. Tai yra real politikos prieš priešą vertėjai, žmogiškai vertėjai. Todėl dviejų ponų uh, pasisakymai buvo labai aiškus ir jie mus įkvėpė, kas yra būtina šiandien. Dabar laikas jūsų atsakymams. May I start? Ar galiu pradėti? Taigi, klausimas, kaip galima geras vertes įvesti į mašinas? Labai geras klausimas, atsakymo nepateiksim. Primityviai galvojant, visi robotai, visos mašinos yra kūriamos tam, kad kažką optimaliai atliktų. Pavyzdžiui, Google E, automatiniai automobiliai be vairuotojų yra suprogramuoti taip, kad būtų išvengta avarijų ir panašiai. E, taigi yra labai e, nestabilus, nestabili pusiausvyrą tarp tikslo ir vertės. Mes kalbam apie bendrasias vertybės, apie žmogiškos gerovės gerinimą ir panašiai, bet kol kas dar nepasiekėm to etapo, kai galėsim tas vertes apibūdinti žmogišką kalbą. E, manau, kad svarbu, kad apie tą problemą kalbame. Taip pat iškils klausimas, kokias vertės turime įvesti į mašinas. Ar gerai, kad tie e, technologai maniakai Silicon Valley penkiese dirbdami nuspręs, kokias vertybės surašyti į tas mašinas, suvesti į tas mašinas. Tos mašinas galbūt paveiks visos žmonijos ateitį daug kas turbūt nesutiks, kad nebus gerai. Todėl mes ir turime galvoti apie netiesioginės būdus a, suponuoti robotui, kokias vertybės atsirinkti, žmogiškasis vertybės, bet tai dar labai spekuliatyvu. Taigi trumpas atsakymas nežinome kaip. Bet yra labai protingų žmonių, kurie tais klausimais dirba ir turbūt reikės daugiau tokio tipo mokslininkų. Um, to address this first question about is whether it's possible to install value. Taigi, pirmas klausimas, ar galima vertybės įdėkti, įvesti? Bazinės vertės, pavyzdžiui, kurios dabar o lėktuve, pavyzdžiui, yra, jau dabar gali būti aiškiai rašytos, jau dabar turime algoritmų, kur jūs sakėte, kad yra, pavyzdžiui, surašyta uh, galimybė mokytis kaip vertė. Tai yra e, ir yra tokių dirbtinių robotų, kurie artėja prie žmogaus intelekto lygio. Mes dar turėsim padiskutuoti, kokios žmogaus vertybės galės būti įdėktos į tas mašinas. Manau, kad tas rytis nusipelno dėmesio iš turbūt išmintigiausių kompiuteristų pasaulyje. Vis tik matome, kad e, laimiai šiais ryšiai skiriama ir daugiau ir daugiau dėmesio, bet kol kas ši problema išlieka ne tik techninė, bet ir filosofinė. Klausimas dėl to, ar reikia pasaulinio reglamentavimo. Aš atsargiai įspėčiau. Ši tema labai daugą išgazdina. Labai svarbu prisiminti keletą elementų. Pirmiausia, E, neužkirskit kelio tolesniems veiksmams. Dar nuveikti lieka labai daug. Dar daug ką reikės išmokti, kol galėsime imtis kažkokiu panašių veiksmų. Ir gal tik tada pasaulinis reglamentavimas bus geras atsakas šiandien, tada iškilsiantiems iššūkiams. E, man atrodo, e, tai yra įmanoma, bet yra ir kitokių metodų, kitokių požiūrių. Kitas dalykas, manau, kad prieš priimant tokį reglamentą reikėtų labai plačiai konsultuotis, reikėtų suprasti, kad kai pradedam kalbėti apie globalinį reglamentavimą su pagrindinėmis e, dirbtinio intelekto bendrovėmis, jos labai išsigasta. Reikia labai plačios diskusijos su visuomenė prieš pradedant pradėti tokių dokumentų svarsimą. Ir bendrai manau, kad per artimiausius metus surinksim labai daug informacijos ir toks iššūkis turės būti išspręstas per artimiausius gal penkerius metus. Bet labai nepanašu, kad e, tai įvyks jau ir per tokį laiką. Todėl mes turėtumėm pirmiau apie viską gerai pagalvoti ir tik tada imtis veiksmų. Ši problema be abejo yra labai sudėtinga. Ji nusipelno tolesnių tyrimų prieš imantis veiksmų. Bet e, tokia diskusija jau turi vykti. Yes. I would like to add something to uh, the question of how can you regulate. Aš norėčiau šitą pridurti apie tai, kas turėtų būti įvesta į tą mašiną, kokie etiniai elementai turėtų būti įtraukti. Klausimą galima padalinti į dvi dalis. Pirmiausia, turim suprasti, kas yra mūsų vertybės Tai reikalauja plačios diskusijos ir kartais įtampa labai sudėtinga, bet tą turim padaryti. Ir kai jau nuspręsim, kokios yra mūsų pagrindinės vertybės ir turėsim aišku atsakymą, tada iškils klausimas dėl standartizavimo. Ir apie tai taip pat būtų galima e, kalbėti su Europos robotikos agentūra. Tai yra puikus pavyzdys, rodantis, kodėl tokias temas reikia spręsti Europos lygmenių, nes mes galime norėti, kad Europos vertybės būtų uh, įrašytos į tuos standartus, nenorime, kad tie standartai ateitų iš kažkur kitur. Pateiksiu konkretų pavyzdį. Pavyzdžiui, pagalvokime apie uh, automatinio uh, automobilio, kuris ir veikia be vairuotojo, uh, galimybės praleisti ką nors per kelią. Ar uh, eina vaikas, ar sena močiutė. Uh, ar visai nieko nėra. Kas, kaip tas robotas ar tas automobilis nuspręs, ką reikia praleisti per kelią, ką ne. Automobilių gamintojai apie tai svarsto. Europos robotikos agentūra turės nuspręsti tuos standartus, įvertindama Europos vertybės. Ir tie standartai turės būti ne tik technologiniai, platesnės perspektyvos reikės. Situation... Ačiū. Patekome į gana retą uh, padėtį, Europos parlamente. Lieka laiko. Gal kas nors norėtų iš auditorijos paklausti kokį netidėliotinai įdomų klausimą. Matau ponus pabaigoje ten gale salės sėdinčius. Ačiū, aš esu inžinierius. So AI... Turiu klausimą, gal kas nors galės atsakyti. Jeigu dirbtinis e, intelektas tobulės, Ar sukursime vergovės ekonomiką kaip senovėje? Ir kokiu padariniu tai turės mūsų pasauliu per artimiausius 50 ar 100 metų? Įsivaizduokim, kad robotai taps vergais, žemės ūkiai ar panašiai. Ar ES būtų tam pasirengus, neliktų darbo vietų? Does any of the, our guests wish to answer the question? Please do so. <laughs> Ar kas nors iš svečių norėtų atsakyti, prašom. Uh, Manau, kad tokia galimybė egzistuoja. Bet e, nesame garantuoti, kad taip bus, bet taip gali atsitikti. Apie tokius scenarių reikėtų iš anksto pagalvoti. Ir klausti, pavyzdžiui, ar dirbtinis intelektas ar jo savininkas galėtų turėti tam tikras moralinės teisės kurios turėtų būti pritaikytos mūsų visuomenėje. Taip pat turėtume pagalvoti apie tai, kaip dirbtinis intelektas įtakos žmogiškas vertybės. Galbūt tai pakeis ir mūsų požiūrį į robotus vergus, į vieno į kitą požiūrį. Apie tai reikia pagalvoti. Monsieur Le Breton. Ponas Le Breton. Brusquement me revient à l'esprit que. Man dabar prisimena mano jaunystę. Zako Kazimavo romaną skaičiau, kai buvau jaunas ir ten buvo kalbama apie tris robotikos e, dėsnius. Pirmas dėsnis. Jokių atvejų nereikia kasintis į žmogaus gyvenimą. Antras dalykas - reikia pakliūsti žmogui. Ir trečias dėsnis - reikia, kad robotas pats save apsaugotų. Panašu, kad pirmas dėsnis jau nuvertėjo, nes yra robotų, kurie yra viršesnių žmonės. Uh, Čia sėdėdamas aš jaučiuosi kaip, kaip mokslinės fantastikos paskaitoje, bet e, rimčiau kalbant, jūs kalbate apie robotų, kurie bus žymiai protingesni už žmonės kūrimą. Tada iškils abejonių dėl e, elektroninio subjekto, elektroninio asmens e, klausimo tuo atveju mes turėsim teisiškai apibriežti, kas yra tas elektroninis asmuo, elektroninis subjektas. Pagalvokime apie tai. Mm, yes, Taip, turime vieną drąsų atsakymą. Aš manau, kad klausimas labai geras. Šiuo klausimu jau yra pasirinkta e, tokia perspektyva. Kalbam apie sąžinės klausimus. Ar galima pasirinkti, sukurti tokį dirbtinį intelektą, kuris būtų sąmoningas ir, ir įvertinti, ar robotas elgėsi vienai par kitaip dėl to, kad jis suvokia, kas vyksta aplink, ar jis tiesiog mėgdžioja kitus žmonės. Aš kaip mokslininkas manau, kad tokie dirbtinio intelektų turėtojai turės turėti tam tikras teisės ir atsakomybės. Ir atsakydamas tik tai galiu pasakyti, kad kol kas yra nes, neįmanoma įvertinti, ar tie dirbtinio intelekto turėtojai yra sąmoningi, ar tik tai mėgdžia aplinką. Europos duomenų e, apsaugos e, pareigūno, vyriausiojo pareigūnos pavaduotojas. Galiu pasakyti, kad mūsų agentūra stebi uh, kais vyksta e, šioje srityje iš duomenų apsaugos perspektyvos, bet mano klausimas yra kitoks. Buvo kalbama, kad reikia robotiką standartizuoti, ypač ponas Bartolinė apie tai kalbėjo. Bet aš turiu pasakyti, kad aš pats skeptiškai vertinu standartizavimą, kurį atliktų centralizuota Europos agentūra, ypač jūsų pristatytame kontekste. Sakėte, kad standartai turi būti evoliutyvus. Bėgant laikui jie keistusi ir būtų atnaujinami kiek tik tai įmanoma. Bet aišku, jeigu nebus standartizacijos, e, e, atsiprašau, standartizacija turės būti reikalinga ir jeigu tai darys ne centrinė agentūra, tai kas turės tą padaryti? E, gal prelegentai galėtų papasakoti, kokių yra gerų rinkoje egzistuojančių standartizavimo pavyzdžių? Ar yra kažkokių grupuočių, kurios standartais rūpinasi? Ar mes galėtumėm joms padėti? Aš prisimenu, studijas, kurios e, debesų kompiuterijos rytyje buvo e, kalbama apie standartizaciją. Buvo paminėta, kad rinko egzistuoja jau 140 standartų, e, kuriuos sukūrė įvairios standartizavimo tarnybos. So, um, Klausimas labai įdomus. Na, mano asmeninė nuomonė ir žinoma, aš dabar atlikdamas tyrimus gilinuosi į detalės. Manau, kad reikia keisti uh, standartizavimo kokybę. Dabar egzistuojantis robotikos standartai yra labai platus. Pavyzdžiui, ICAP tai turbūt yra pažangiausia robotikos mokymosi e, technologija. Na, nėra atliekama mokymų, mokymosi gebėjimo analizė, tiesiog matuojama roboto rankos stiprumas, bet iš tikrųjų tai nėra labai svarbu, daug svarbiau, kiek protingas yra robotas. Ir kuris rytis yra geriausiai reguliuojama per standartus. Tai yra aviacijos sritis, sena aviacijos sritis, ten yra pasiekti labai aukšti saugumo standartai. Ir taip sukurtos sistemos iš esmės yra saugios ir tai yra geras pavyzdys, į kurį galėtume atsižvelgti. Ir dar norėčiau patiksinti, kad Junktinėse Amerikos valstijose buvo atliktas tyrimas, e, kuris, e, kurio buvo bandoma išsiaiškinti saugumo ir eksantė reguliavimo san, santyki. Ir buvo e, aiškinamasi, kaip tam tikros medžiagos veikia saugumą ir avarijas ir po dešimties metų buvo paskelbtas straipsnis, kuriame buvo nurodyta, kad kai buvo taikomas atsakomybės išimtis, tai e, lėktuvų avarijų nepadaugėjo. Tai rodo, kad nėra ryšio tarp saugumo ir atsakomybės taisyklių, nes Pavyzdžiui, jeigu esu įmonė, kuris siūlo rinkai lėktuvus, tai tikrai nenoriu, kad mano lėktuvas nukristų ir žmonės jo nebeskraidytų, nes taip aš jau kitą dieną bankrutuosiu ir arba būsiu paduotas į teismą dėl produkto defektų. Taigi, e, atsakomybės taisyklės mm, neteikia daug paskatų. Ir saugumą daugiausiai užtikrina rinkos jėgos. Ir taip pat, kadangi tai yra technologijomis grindžiama pramonė ir joje yra daug standartų. Ir jeigu mums pavyktų pakartoti visą tai su tam tikrais pritaikymais robotikos rytyje, tai manau pavyktų sukurti labai saugių robotų. Ir e, manau, kad tokiais Europos standartais galėtume įtakoti ir kitas šalis, kitas rinkas. Ačiū, ponia Komodinį. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau grįžti prie vertybių klausimo ir kaip galima būtų įdėkti vertybės dirbtinėme intelekte. Tačiau šį klausimą norėčiau susijęti ir su dabartinė Europos visuomenės padėtimi, kalbant apie vertybės. Taip pat pasitelksiu fantaziją, galvodama, koks gali būti dirbtinės intelektas amžiaus pabaigoje. Na, kalbant apie vertybės, reikia neužmiršti žmogaus teisų principų, kurie mūsų visuomeniai taip pat yra vertybės. Ir nors mes turime šios principus, tie principai yra e, taikomi skirtingiems gyvenimo tikrovės scenarijams skirtingai. Ir duoda skirtingų rezultatų. Taigi, kaip mes sugebėsime sukurti tam tikrą bazinių vertybių rinkinį ir jį įdėksime į dirbtinį intelektą, nors dabar to dar neįmanoma padaryti. Ir kaip mes, kaip visuomenė, susitarsime dėl bendro vertybių rinkinio. Ir taip pat, kaip mes taikysime tas vertybės realaus gyvenimo scenarijams nes mes, žmonės, patys dažnai nesugebame to taikyti pakankamai ar teisingai. Mm, pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, jeigu pasiekime tokį lygį, kai turime ypatingai išmanų, visiškai savarankišką robotą ir jam įdėgiame vertybę, kad negalima žaloti žmonių bet baudžiamojoje teisėje yra numatyti tam tikri scenarijai, kai žmonės gali sukelti, e, padaryti žalos kitiems žmonėms, sužeisti kitus žmonės, pavyzdžiui, saviginos tikslais. Aš manau, kad sudėtinga būtų įdėkti tokias vertybės dirbtiniam intelektui ir mums patiems gali būti labai sunku apsispręsti, kurias vertybės pasirinkti, jau nekalbant apie tai, kaip tos vertybės turi būti taikomos tikrame gyvenime. Na ir manau, kad e, laimė, kad mes kalbame apie tokius dalykus, kurie yra tolimos ateities dalykas, bet tie, kurie svarsto etikos klausimus ir galvoja apie tai, kur mus nuves robotika, gal jau dabar galėtų paskanti visuomenę mm, apie tai pradėti galvoti. Na, ponai, prašom. Klausimas labai įdomus ir tikrai ne, nėra paprasto atsakymo į tą klausimą. Aš čia matau dvi problemas. Visų pirma, įvardyti vertybės. Kaip jau buvo sakyta, dėl to gali būti įvairių diskusijų, nes gali skirtis etikos požiūris ir taip toliau. Na, galima būtų tas vertybės pamėginti suskaidyti į mažesnės dalis, kurias būtų lengviau tvarkyti ir galbūt jas būtų galima aptarti su plačiaja visuomenė. Bet aš m, mm, taip pat manau, kad mes dabar kalbame apie visiškai savarankiškus prietaisus aparatus. Bet gal vertėtų apie viską galvoti palaipsniui, jeigu bandome žvelgti į visą situaciją, viskas per daug sudėtinga. Galbūt reikėtų spręsti uh, viską palaipsniui. Ir dabar vienas iš sprendimų galėtų būti tai, kad žmogus galėtų atlikti prižiūrėtojo funkciją. Ir pavyzdžiui, tas robotas, kurį aš rodžiau vienoje iš savo skaidrių, yra šiukšlių rinkimo robotas, jis visiškai savarankiškai atlieka savo užduotis, atvyksta į namus, parenka, surenka šiukšlės ir važiuoja į savartyną arba surinkimo punktą. Bet vis tiek kažkur centre, valdymo centre yra žmogus, kuris prireikus galėtų perimti to aparato kontrolę. Taigi mes gal galėtume numatyti žmogų prižiūrėtoje kažkur, kuris galėtų perimti kontrolę. Ir galėtume numatyti tokias prievolės, prieėmė teisinius standartus, tam tikras taisyklės. Ir tai galėtų išspręsti daugybę problemų, su kuriamis dabar susidurėme. Bet žinoma, jeigu galvojame apie visą vertį visiškai savarankišką robotą, kuris gali pats rinktis, tai tai yra labai tolima ateitis ir tai nėra tas dalykas, apie kurį skubiai turėtume galvoti. Mes taip, taigi, atsakant į tos klausimus, kuriuos dabar uždavėte, galėtume turėti žmogų, kuris kontroliuotų viską. Na, dabar yra naudojami dronai, kurie gali veikti savarankiškai, bet vis dėlto yra ir e, žmogus, kuris nuspaudžia gaiduką, kuris įjungia sensorių ir panašiai. Tai yra praktinis būdas, kaip e, spręsti labai aiškę problemą, su kuria jau dabar susidurėme. I, I Poniai Komodinį galėčiau rekomenduoti pasižiūrėti filmą Interstellar na, jau čia periname prie meno srities. E, e, ir kalbame apie kriterijus, tame filme kriterijus buvo meilė. Na, aš apie šį klausimą iki galo nepagalvojau, bet norėčiau grįžti šiek tiek prie atsakomybės klausimų, kurie buvo nagrinėjami anksčiau, ypač griežtos atsakomybės klausimo. Jį aš vertinu dirbtinio intelekto kontekste. Manau, kad e, tas klausimas yra pagristas ir turi tikslą, bet kaip bus, jeigu turėsime tokį uh, dirbtinį intelektą, kuris bus užprogramuotas kažkur daryti kažko neteisėto, nors netoks buvo pradinis mūsų ketinimas. Norėčiau paklausti, ar kuris nors iš mūsų pranešėjų yra galvojęs apie tokius variantus. Na, aš nežinau, ar iki galo supratau klausimą. Kalbant apie griežtą atsakomybę, tai siejasi su e, nuostolių žalos atlyginimų. Ir čia mes nekalbame apie baudžiamąją teisę. Na, jeigu dirbtinis intelektas būtų užprogramuotas taip, kad mm, įsitrauktų į neteisėtą ir nusikalstamą elgesį, tai šiuo atveju atsakomybė tektų tam žmogui, kuris taip suprogramavo dirbtinį intelektą. Jeigu tas žmogus pasinaudoja kažkokiu aparatu siekdamas sukčiauti, tai vis tiek tai yra sukčiavimas ir e, asmo už tai yra atsakingas, net jeigu ir buvo pasitelktos pažangios technologijos. O kalbant apie žalos atlyginimą ir privačios teisės klausimus, na, griežta atsakomybė, absoliučios atsakomybės taisyklė nesukeltų daug problemų, nes asmo žinotų, kad turės prisimti pasiekmes ir tą. Ir tam tikrų gebėjimų e, mašinai suteikia žmogus, programuotojas, taigi e, atsakomybė tenka jam, net jeigu mašina ir padaro kažką, kas nebuvo numatyta. Ačiū, dar vienas atsakymas. Aš jums leidus norėčiau grįžti prie klausimo apie tai, kaip parengti bendrą vertybių rinkinį. Tad šiuo metu apie šią sritį uh, galvoja daug mokslininkų ir, pavyzdžiui, profesorius Nick Bostrom e, yra skyręs visą skyrių, savo knygos superintelektą skyrių šiai temai. Uh, uh, now... Ačiū, kadangi daugiau klausimų nebėra, dabar paprašysiu ponios Delvo pateikti papildomų pastabų. Ačiū pirmininkė, bus sunku padaryti išvadas, apibendrinti. Noriu padėkoti svečiams, pranešėjams, noriu padėkoti ir e, žiūrovams, e, visiems, kas dalyvavo šiame seminare. Manau, kad tikrai pasisėmėme įkvėpimo, aptarėme įvairias temas, atsakomybę, draudimą elektroninį subjektą arba asmenį, kam priklauso duomenys, valdymas. Taip pat pažvelgėme ir į ateitį, kalbėjome apie dirbtinį intelektą. Mes esame įsteigę darbo grupę, kuri nagrinėja robotikos teisinius ir moralinius, etinius aspektus. Ta grupė veikia mūsų komitete ir mes šios klausimus dabar nagrinėjame jau metus. Bet išvadų nepadarėme, nes nuolat kyla vis naujų klausimų. Vis dėlto manau, kad reikėtų galiausiai kažkokių išvadų padaryti. E, savo pranešimą ketiname pristatyti gegužę kitą mėnesį Manau, kad šiandien įvykusios diskusijos buvo labai naudingos, nes matome, kad yra tam tikrų netidėliotinų klausimų, į kuriuos reikia atsakyti. Pavyzdžiui, dronai, kurie jau skraido, taip pat autonominiai automobiliai, kurie pradės važinėti mūsų gatvėse. Ir nemanau, kad būtų gerai turėti europinius, manau, kad būtų gerai turėti europinių sprendimų, mums reikėtų suderinti šios ryties teisės aktus visoje Europoje, taigi mes pateiksime tam tikrų netidėliotinų pasiūlymų, o vėliau vyks disku, filosofinės diskusijos apie vertybės. Ir aš manau, kad Europos parlamentas yra gera vieta aptarti, kokie principai kokiais principais turi būti grindžiamas robotikos grindžiami robotikos tyrimai ir kūrimas. Mes kartu su universitetais turėtume pateikti šios ryties pasiūlymų. Mūsų pranešimo tikslas bus informuoti žmonės apie tai, kas mūsų laukia ateityje, kokia gali būti ateitis. Aš labai džiaugiuosi mūsų darbo grupės darbu. Tema labai įdomi ir diskusijos tęsis tuo mūsų darbas nesibaigia. Labai ačiū Jums už dabar už šią diskusiją su Jumis. Ačiū pirmininkė. Ačiū, dėkoju visiems pranešėjams, dėkoju ir žiūrovams už aktyvų dalyvavimą. Esu įsitikinęs, kad atėjus laikui vėl susitiksime. Ačiū.